Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich... Tas rytas, ponios ir ponai. Pirmininkausiu šiandienos posėdžiui. Mhm. Noriu atsipra... atsiprašyti komiteto pirmininkės ponios Hubner vardu. Ji, yra... Ji vėluoja dėl transporto ir prisijungs vėliau. Šiandien mūsų komitete yra ponas John Cummins, pietričių Airijos administracijos vadovas, kuris atvyko į komiteto posėdį, kad susipažintų su mūsų komiteto darbu. Tai Taip pat Saksonijos žemutinio parlamento lankytojų grupė lankosi mūsų posėdėje. Noriu pasveikinti šias lankytojų, abi lankytojų grupės ir džiaugiuosi, kad jūs atvykote. Rytinio posėdžio e, svarbiausias svečias yra regioninių e, klausimų komisaras ponas Han. Malonu Jūs čia matyti, ponia Han. Norime aptarti su Jumis įvairius klausimus. Kalbėsime apie parlamento poziciją ir manau, kad ji Jums tikrai bus priimtina. Turiu omeny Sančias pranešimą, taip pat struktūrinės politikos ateitį po 2013. -ųjų. Norime išgirsti jūsų e, nuomonę apie parlamento poziciją, o po to įvyks klausimų ir atsakymų raundas. Prašau, komisarė. Ačiū už kvietimą apsilankyti e, jūsų komitete ir norėčiau išdėsyti savo nuomonę. Tikrai gerai, kad uh, susitinkame ir e, kalbame apie finansinę, apie finansavimo programą, kalbant apie perspektyvas ir jų turinį, tai čia reikėtų aptarti nemažai klausimų. Ir manau, kad čia galimybę turime draugę pasinaudoti. Noriu padėkoti visiems pranešimų autoriams, kurie dirbo pastarosius keletą mėnesių, ypač tau, Markai, už tikrai gerą pranešimą apie regionų politikos ateitį. Perskaičiau jį su dideliu susidomėjimu, mano tarnyba taip pat jį išanalizavo. Ir Manau, kad tai svarbus, svarus indėlis į diskusijas komisijoje dėl sanglaudos ir regionų politikos ateities. Ir, ir jūsų nuomonės e, bus užfiksuotos ir mes, kaip jau sakiau, dirbame šioje srityje. Kitą savaitę komisija svarstys daugiametę finansavimo programą Ir mes išklausysime pristatymo šią temą arba 29 arba 30 birželio. Nemanau, kad bus varstama sudėtinga valstybių narių makroekonominė situacija. Tai yra, nemanau, kad darysime išvadą, kad ta situacija užsitęs, bet mes tikrai lauksime parlamento paramos, bei taip pat regionų paramos. Reikia pasakyti štai ką. Jei norime gyvendinti tokią regionų politiką, kurie atitiktų mūsų ambicingus tikslus, konstatuojamus įvairiuose pranešimuose, tai mums reikia atitinkamo biudžeto. šių metų rugsėjo mėnesį turėtų pasirodyti mūsų pasiūlymai biudžeto klausimų ir juose bus aptarti vairūs anglaudos srities reglamentai 2013 ir manau, kad tuose pasiūlymuose bus aptarto štai kokios temos. Bus pristatytas bendras reglamentas reglamentas dėl Europos regionų fondo, taip pat reglamentas dėl Europos sanglaudos fondo ir reglamentas dėl socialinio fondo, bei taip pat teritorinio bendradarbiavimo reglamentas. Tikimės, jog 2012 arba 2013 su jūsų pagalba mums pavyks užbaigti darbą šioje srityje. Apie tai ir kalbama pranešimuose. Tai yra, turėtume kiek įmanoma daryti išvadas iš dabartinio, dar išvadas remdamėsi dabartinio finansavimo laikotarpio rezultatais. Reikia pasakyti, kad karts, kartais nepavyko laikytis visų gyvendinimo terminų bet manau, kad iki 2013 pradžios mums pavyks viską užbaigti ir mes turime viską užbaigti tam, kad e, vis, e, vystomie investiciniai projektai bei e, kiti projektai būtų patvirtinti valstybėse narėse. Taigi kai kurie projektai gali būti, padėti, pradė, būti pradėti anksčiau, tačiau oficialiai galima imtis naujų projektų tik tuo atveju, jeigu yra oficialiai patvirtintas nuostatų rinkinys, jeigu yra patvirtinti reikalingi teisės aktai bei e, finansai. Bet manau, kad turime dar laiko iki kito finansavimo laiko tarp pradžios. E, susidaryti bendrą vaizdą apie situaciją, remdamiesi dabartiniu finansavimo laikotarpiu. Ir tikiuosi, kad nevėluosime pradėti naujus darbus 2013 ir sklandžiai e, perėsėme į naują finansavimo laikotarpį. Taip pat noriu pasakyti, kad dirbame su kolegomis kitose komisijos departamentuose, plėtodami bendrą struktūrinę sistemą, skirtas struktūriniams fondams ir tai norime pristatyti iki metų pabaigos. Ir nežiūrint to, kad komisijoje diskusijos šią temą dar vyksta, komisijos pasiūlymas šią temą turėtų būti pristatytas sprendimus priimančioms institucijoms laiku. tai sudėtinga strateginė apžvalga. Ir įstatymų kūrimo institucijos turi vaidinti savo vaidmenį šiame procese. Šių pasiūlymų tikslas užtikrinti, kad 2010-ųjų Europos strategija būtų tinkamai atspindėta visuose investiciniuose projektuose užtikrinant, kad atskiri fondai, kad, jų, kad atskirų fondų lėšos papildytų vienos kitas. Dirbame draugės su komisarė Gigin Quinn, kad užtikrintumėme nuo struktūrinių fondų panaudojimo nuseklumą ir jos kruojamų fondų, ypač investicinių fondų panaudojimo nuseklumą. Svarbiausia čia tai, kad novatoriški sprendimai būtų taip integruojami, kad būtų užtikrintas ryšys tarp mokslinių tyrimų ir regionų politikos. Tai ypač aktualu mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir ši, parlamente vykstančių intensyvių diskusijų viena iš temų. Ir Mm, taip pat tai diskusija, kuri vyksta tarp parlamento narių ir diskusija tarp parlamento narių ir mūsų arba manęs. Ir manau, kad tai yra objektyvios diskusijos. Tai yra diskusijos dėl pasiūlymo pristatyti tarpinės kategorijos regionus nuo 75 iki 90 procentų. Tai yra pereinamojo laiko tarp regionai. Man atrodo, kad kompromisas, kuris formuojasi dabar, yra tikrai naudingas, jeigu jam bus pritarta. O kalbant apie e, regionus Europoje platesnių mastų, yra užtikrinti pozityvius pokyčius, e, pasitelkiant BVP kaip atspirties tašką. Tačiau dar yra nemažai regionų, kuriems reikia daug pasivyti. Jiems reikia kopti link ES vidurkio. Iki šiol regionų skirtimas į kategorijas buvo e, remiamas 75 procentų ES vidurkių. Tai yra tie, kurie nepasiekė tokio ligmens yra, buvo laikomi mažiau išsivysčiusiais, tie, kurie perkopė šitą e, riba labiau išsivyšiusiais. Ir reikia pasakyti, kad tokių regionų santykis yra vienas su dešimt. O dabar mes e, esame stelkę dėmesį į sistemos laipsnišką keitimą, bet daugiau apie tai nepasakosiu. Ir mm, dabar esame sutelkę dėmesį į konvergencijos regionų tapimą konkurencingais regionais. Ir manau, kad tai yra ypač svarbu. Jei regionas peržengia 75 procentų ribą, jis vis tiek dar ne, yra gan toli nuo ES vidurkio. Ir būtent todėl regionams taikomus, taikomi procesai turi būti gyvendinami toliau. Taip pat reikia užtikrinti, kad e, būtų suteikiama testinė parama. Yra regionų, kurie niekada nebuvo nusmukę žemiau 75 procentų vidurkio, tačiau niekada nebuvo peržengę 90 E, procentų vidurkio ribos. Nors vertinant pasiektą gerovės lygmenį, tai tų, tų, tie regionai turėtų būti priskirti tai ta, ta regionų grupiai, kurie bando pasivyti. Iš tikrųjų, visi tie regionai bando pasivyti, per, perkopti tam tikrą ribą, tačiau spartas, tik, tik spartas skiriasi. Taigi, jeigu kalbame apie regionus, kuriuose peržengta 75 procentų riba, tai jie tikriausiai sparčiau vysto, vystosi nei tie, kur, kurie yra e, tarpsnėje nuo 75 iki 90 procentų vidurkio. Šiandien nedarome skirtumo tarp regionų, kurie, pavyzdžiui, pasiekė 82 procentus ES vidurkio išsivystimo ir Londono sičio, kur išsivystimas yra 380 procentų ES vidurkio. Mūsų tikslas padėti tiems regionams e, užsitikrinti kiek įmanoma daugiau paramos šiame konkrečiame etape. Regionų politikoje yra dar daug užduočių. Ir antroji užduotis kol kas, antrasis tikslas kol kas dar neįgyvendintas daugelį šių regionų. Mes norime ypač palaikyti konvergencinius regionus, tai pirma užduotis. Antra užduotis užtikrinti, kad visos priemonės, visi įrankiai Europoje būtų prieinami, bandant apimti Europos projektą kaip visuminį. Ir būtent toks tikslas akcentuojamas 2020 strategijoje. Kitas tikslas būtų užtikrinti, kad tie tikslai, tikslai būtų pasiekti. Mums reikia bendro požiūrio į kovą su skurdu taip pat užtikrinti, kad išauktų atsinaujinančių energijos šaltinių e, vaidmuo, taip pat e, energijos taupimo priemonės turi būti plačiau dėgiamos. Kalbant apie skaičius, apie konvergencinius regionus, tai jeigu panagrinėsite juos, suprasite, kad iš tikrųjų vienintelis mūsų pasirinkimas ir yra suteikti paramą tiems konkurencingiems regionams, kurie bando eiti toliau į priekį. Jie negali džiaugtis pasiek, savo pasiektais laimėjimais. O visiems tiems, kurie mano, kad tai susijęs su papildomais ištekliais, noriu pasakyti štai ką dabar – reikia skirti biudžeto dokumentą ir politikos tikslus, politinius planus. Aš manau, kad tokia architektūra yra būtent tai, ko mums reikia. Ir mums reikia perskirstyti išteklius. Taip, kad galėtume finansuoti tranzit... perinamuosius e, regionus O kalbant apie numatytą finansavimą, tai mes turime perskristyti išteklius, atsižvelgiant į užduotis, kurias ką tik pristačiau ir suteikti paramą tiems pereinamojo tarpsnio regionams. Ir aš noriu, aš taip pat noriu pasakyti štai ką e, tų regionų atstovams. To pereinamojo tarpsnio regionai gaus daugiau lėšų. Ir visa tai paremta biudžeto sudarimo principais. Tačiau, kalbame apie perinamojo tarpsnio regionus, kaip jau sakiau, tai jie turėtų gauti daugiau lėšų. Kaip jau sakiau, reikia atskirti biudžeto dokumentą bei politinius planus. Mes kalbame apie interesų subalansavimą ir apie paramą regionams. Nepamirškime, ponios ir ponai, kad, tai, kad čia kalbame apie maždaug 30 milijonų ES piliečių, kuriem tikrai duos naudos šis finansavimas. Nebejoju, kad bus įvairiausių galimybių, kad dar bus galimybių tai aptarti. Esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus ir išklausyti jūsų pastebėjimus. Ponai Stavrakakis, Šmitas. Jums noriu padėkoti už, už pranešimus, kuriuos, kurie buvo parengti pastaraisiais mėnesiais. Jie susilaukė didžiulio pritarimo ir tai tikrai bus svarb, svarb, tikrai svarbia paspirtimi mums rengiant savo pasiūlymus, taigi laukiu diskusijų diskusijų. Taip pat žinau, kad tas klausimas e, poryt bus svarstamas plenarinėme posėdėje. Ačiū. Dank, uh, Johannes Hahn. Herr Kommissar. Labai ačiū komisijos nariui, ponui Johannes Hahn. Turime nemažai norinčių pasisakyti. Pradėsime nuo koordinatorių. Jūs kalbate apie kompromisą, kuris būtų naudingas. Manau, kad ketvirtadienio diskusijos bus įdomios tą linkme. Bus įdomu pažiūrėti, koks kompromisas bus suderintas, nes aš taip suprantu, dėl tos tarpinės kategorijos dar nebaigtas darbas, bet aš kaip pirmininkas turėčiau susilaikyti, daugiau nekalbėti ir dabar suteiksiu žodį ponui Van Nistelrooy, kuris yra EPP koordinatorius van deze regievergadering. Nee, even, even echt op hoofdlijnen. Uh, ik stel vast dat, dat de verordening. Dėkuoju, pirmininkė. Noriu konstatuoti, jog aptariamas teisės aktas yra vis dar toks, koks ir buvo. Išlieka tie patys fondai, socialinis, regioninis, anglaudos. Uh, Na, aš įsivaizduoju, kad jūs galvojate apie mm, tam tikrą uh, strateginį karkasą, uh, pagrindą. Pone Hübner apie tai kalbėjo anksčiau. Aš tikiuosi, kad visus tos pasiūlymus bus galima sudėti, apjungti į aišku uh, aiškę struktūrą ir pasiremiant aiškių pagrindų ir ypač galvojant apie strategiją 2020 metams. Ypač galvojant apie regionų politiką, pastebimas derinimo, konsultavimuose su regionais stygius. Uh, galvojant apie 2020 metų strategiją, tai tą patį būtų galima pasakyti. Tai yra tik tai um, galbūt visai nedideliu mastu tartasi su mm, regionais, tačiau galvojant apie didesnę sanglaudą, to ypač reikėtų. Mes jau anksčiau esame matę, kaip svarbu yra užtikrinti regioninę partnerystę nuo pat pirmųjų darbo etapų. Ir jeigu tai bus daroma ateityje, mes tuo labai džiaugsimės. Toliau. Dabar vyksta prioritetinės diskusijos parlamente šio klausimu, taigi Galime dabar palyginti jūsų poziciją ir parlamento poziciją ir to palyginimo pagrindų galime teikti, jog mm, atramos taškas yra labai tvirtas ir geras. Tačiau reikia pasakyti, kad mm, galbūt yra daug tokios paskiros informacijos, padrikos gan informacijos, tačiau nėra tokio vieno bendro nuoseklaus komisijos pasiūlymo. Kalbant apie mm, Garygą pranešimą arba Sūrė komiteto pranešimą, kai kalbame apie perinamąjį laikotarpį, aišku, galime turite omenyje kategorijas atitinkamas, tačiau svarbiausia yra uh, pasiremti aiškiai popieriai išdėstytų pasiūlymų. O kol kas aš tokio nemačiau dar juodai, juodant baltą išdėsto pasiūlymo. Galbūt kyla kokiu tai sunkumu dėl tokio pasiūlymo išdėstymo. Bet kompromisui tai yra labai svarbu, juk tos kategorijos nebus kažkokie laisvi radikalai, kurie ne, nebus aiškiai apibriežti ir galvojant, pavyzdžiui, ypač apie tą tarpinę kategoriją, sakant, kad reikia regionų solidarumo, viskas yra gerai, tačiau uh, Um, smerkčiau tai, kad yra tarsi paukojamas antrasis tikslas. Ant... Ir gali būti taip, kad projektas mm, negalės patekti nei pirmo, nei antro, nei trečio tikslo rėmus ir tada reikės ieškoti kažkokių tai sprendimų. Manau, kad um, Svarbiausia, kad abidvi, kad, kad būtų apjungtos abidvi pusės. Kolega Levandovskis pristato finansinę pusę. Tai manau, kad būtų svarbu po to, kai išklausysime jo, kad jūs vėl galėtumėte ateiti pas mus ir paaiškinti, ar bus pakankamai lankstumo, pakankamai judėjimo laisvės antrajam tikslui, kitiems prioritetams. Mes norėtumėm, pavyzdžiui, žinoti, koks būtų santykis su transporto sektoriaus ar kitų sektorių strategijomis pagal 2020 e, metų strategiją. Galbūt e, iki vasaros atostogų jau nepavyks organizuoti, bet galbūt po vasaros būtų galima paieškoti tinkamų datų ir suderinti jūsų atvykimą vėl. Ir dabar pabaigai. Dėl kaiminystės politikos. Tai tikriausiai reikėtų taip pat derinti su, su solidarumo priemonėmis skirtomis Šiaurės Afrikos valstybėms, demokratizacijos priemonė, mūsų pastangomis padėti kaiminėms per sieną. O bendradarbiavimas per sieną yra regionės politikos dalis, tačiau šiuo metu mes matome, kad ne viskas gerai veikia, tad reikėtų daugiau pastangų įdėti šioje srityje. Mes labai tikimės, kad šis rytis nebus pamiršta ir kad bus galvojama apie didelio masto programas. Juk tai galima taip pat sėti ir su aplinkos elementais. Ir aš tikrai laukčiau labai išsamios šios ryties analizės ir atitinkamų pasiūlymų aiškinantis, ar tikrai pakankamas yra darbas toje srityje, o, pakanka fondų, gal būtų galima panaudoti Interreg. Mes norėtumėm platesnio bendarbiavimo ir didesnės paramos. Taigi, komisarė, jeigu galėtumėt, laukčiau jūsų minčių šiais klausimais. Ja, vielen, Markus, um, vielen Dank, Herr Kommissar. Die zwei wichtigsten Fragen haben Sie. Ačiū, Markus. Dėkoju komisarui. Du svarbiausi klausimai aptarti dėl direktyvų projektų ir dėl garygos pranešimo ir komiteto pranešimo dėl taip vadinamosios tarpinės kategorijos. Ketvirtadienį E, trečią kartą bus kalbama tuo klausimu, antrą kartą plenarinėse diskusijose. Tai yra labai svarbus klausimai regionams ir aš atkreipčiau dėmesį dabar į dar porą klausimų. Būtų įdomu išgirsti ketvirtadienį, ar komisija yra padariusi kokių išvadų dėl biudžeto projekto, kuris turėtų būti pateiktas, ar jame turėtų būti naujasis investicinis fondas įtrauktas, ar jau tos minties yra atsisakyta. Kalbėčiau čia apie sanglaudos politikos skirstimai sektorius. Toliau jūs kalbėjote apie, apie išsamų bendarb, platų bendradarbiavimą su mokslo tyrimų generaliniu direktoratu, tačiau jūs uh, nekalbėjote nieko apie bendarbiavimą su Žemės ūkio fondu ir žuvininkystės fondu, kaip vyksta derinimas, koordinavimas. Jūs nieko nekalbėjote apie tai, ar būtų e, derinimas kažkoks tai jūsų šities politikos su šių dviejų sričių politika, su sanglaudos politika. Aš galvoju, kad gal tai turėtų įtakos ir biudžeto pasiūlymui. Juk panašu, kad žemės ūkio antrasis ramsis bus markiai apkarpytas. Jeigu tai bus siejamas su sanglaudos politika, tai aišku, kad šio ramšio lėšų sumažinimas turės poveikio ir šiai sričiai. Toliau. Šio komiteto delegacija lankysis Junktinėje karalystėje, kalbėsis su mm, atsakingais už šios fondus ir atsiprašau, lankėsi ir um, finansų ministerija teigia, kad bus mažinamos lėšos, tai kodėl tada antro tikslo finansavimas bus toliau teikiamas Junktinėje karalystėje. Liberalen Michael Teurer. Ačiū. Michael Teurer, liberalų vardu. Kolegin un kolegin, äh, in den berichten. Ačiū pirmininkė, kolegos. Pranešimuose matome visą eilę klausimų, kurie neįtraukti, bet kurie yra labai svarbus liberalams pavyzdžiui, parama smulkiam vidutiniam verslui, technologijų perdavimas, bendarbiavimas universitetais. Mes pasiūlėme tokių formuluočių, kad sanglaudos ir struktūriniai fondai turėtų toliau padėti leisti stabilizuoti ekonominę situaciją po krizės, o ateityje tie fondai turėtų padėti stiprinti konkurencingumą ir didinti užimtumą. Tad nuo šio klausimo ir pradėčiau. Uh, Mm, tarp partijų yra pakankamai didelis, platus konsensusas platus sutarimas parlamente šio klausimu. Dabartinėse diskusijose ir ponas Vanistelro jau kalbėjo apie tą tarpinę kategoriją, kuri vaidina svarbu vaidmenį. Grinai teoriškai žiūrint, žiūrint, kaip visos diskusijos organizuotos, tai yra patrauklus pasiūlymas, tačiau galima galvoti ne vien tik tai apie tuos, kurie yra phasing out etape, tai yra baigia pastraukimo iš, iš tos programos etape, bet galvot, galim galvoti ir apie tuos, kurie labai daug nukentėjo, patyrė didžiulį išorinį šoką dėl visų tų įvykių pasaulyje ir nuo aukšto vidurkio e, smuko prie, iki žemo vidurkio rodiklių. Makroekonominių stabilizatorių svarba čia labai išauga. Ir šiame kontekste galvočiau, kad tarpinė kategorija būtų labai svarbi makroekonominių požiūrių. Mūsų frakcijai tai yra itin svarbu ir tai aišku įtakos mūsų balsavimo sprendimą, būtent kai matysime, kiek regionų bus paveikta ir apimta, kaip tai atrodys finansinė, piniginė prasme, išraiška. Taigi lauktumėm iš tikrųjų popierinio E, pasiūlymo popierėje, kad galėtumėm panalizuoti tuos klausimus detaliai. Ir aš norėčiau paklausti komisaro konkrečiai, ar teisinga yra mm, pasakyti, jog tai palies 40 regionų re, Europoje, eina kalba apie 9 milijardus eurų. Aš galiu, aišku, patikrinti tuos skaičius, bet gal jūs galėtumėte pasakyti, apie kokias papildomas išlaidas eina kalba, kiek bus tų regionų, kuriem bus toliau taikomas senasis pirmojo tikslo finansavimas. Ir toliau kitas klausimas. Jūs žinote, kaip pranešės buvo atsakingas už pasisavinimo lygio klausimus. Mes jau apie tai kalbėjome ir anksčiau, aišku. Uh, Viena vertus lėšų pasisavinimo panaudojimo lygis e, rodo, kad kai kurios valstybės padarė didelę pažangą, susidaro įspūdis, kad viskas lyg ir kaip ir juda į priekį gerai, tačiau yra ir tokių regionų, kuriems sunku yra pasisavinti, panaudoti tas skirtas lėšas. Taigi parlamentas žiūri į situaciją praktikoje ir biudžeto kontrolės komitete ponia Greslė kalbėjusi su Italijos pietų regionais, kur, kaip aiškėjo, lėšų panaudojimo lygis tie yra 7 procentai. Man tai bent jau pasakė, ar jūs galėtumėt patvirtinti, kad tai yra tiesa, ar jūs galvojate, kad tikrai taip gali būti, ar mes kaip parlamentas galėtumėm laiku gauti informaciją apie lėšų panaudojimo lygį, kad galėtumėm išanalizuoti, kokie yra sunkumai įgyvendant programas, kad galėtumėm stebėti situaciją ir aiškintis. Mielai suteiksiu žodį dabar komisarui. Manau, ši mintis dėl tarpinės kategorijos uh, E, tolesnės pagalbos tiems regionams, galėtumėm diskutuoti tą mintį. Dabar komisarui žodis. Äh, bitte um Verständnis. <laughs> Dabar e, pabandysiu kažkaip tai atsakyti iš eilės į tuos komentarus. E, mes galvojame pateikti pasiūlymus rugsėjai kad galėtumėt jau pradėti darbą turėdami kažką raštu. Tai bus tokie pirminiai galbūt dokumentai kaip mm, išėties taškas diskusijoms. Manau, kad labai naudinga ir tai, ką mes darome dabar, tai yra apsikeisti nuomonėmis žodžiu mm, tam, kad na, nebūtų didžiulio atotrukio tarp to, ką svarsto parlamentas ir ką galvoja komisija, kokius projektus rengia. Manau, kad svarbu tuos klausimus aptarti jau dabar šiame etape. Mes žiūrėsime šios lausimus pirmas iki strateginio plano kontekste, derinant, aišku, tai ir su žemės ūkio žuvininkystės lausimais, tai čia reikia pasakyti, kad sieksime didesnio koordinavimo. Uh, ypač turint omenyje mm, didelius investicinius projektus vykdomus europinių lygmenių. Čia reikia aiškiai pasiskirstyti darbus tarp atitinkamų fondų. Ir ypač tai, ką mes dabar turime omenyje, apie ką mes kalbame, tai yra tos politikos kryptis, kuriuoms yra skirti tie fondai. Mes e, turėsime pasižiūrėti į tai, kaip žemės ūkio ir regioniai fondai sąveikauja. Ponas Čiovas į tai žiūri, nagrinėja šį klausimą. Ir mes taip pat. Jeigu žmonės iš Žemės ūkio generalinio direktorato nesižvelgtų į mūsų darbą, būtume labai nustebę. E, žmonės atsakingi už regionį ir žemės ūkio politiką tarsi kol kas nenori atsižvelgti į vieni kitų darbą, nors mes turime bendrų interesų. E, žemės ūkio srityje yra regioninių aspektų, tai susiję ne tik su žemės ūkiu, ūkiais, bet ir su kitais dalykais. Žemės ūkio fondas apima ir kitus subjektus. Taigi, Turime užtikrinti, kad lėšos būtų panaudotos kaip galima plačiau. Dabar dėl e, daugia pakopės valdysenos. Apie tai esu jau kalbėjęs, apie tai, kad Liuk Vanden Brandė, e, kai buvo regionų komiteto pirmininku, labai e, daug dirbo šio klausimu. Jis dabar užsima konsultavimu ir pateiks tam tikros medžiagos e, reglamento projektui dėl daugia pakopės valdysenos. Toks būtų pirmas pastebėjimas. Toliau. Kartais kai kas yra vertinga tik kaip deklaracija, o e, šiaip jau, kai tampa tokia nuostata regiono, e, reglamento dalimi, tai tampa ir privaloma. Dabar e, svarbu visus suinteresuotus asmenys glaučiau sutelkti ir taip pat reikia užtikrinti, kad situacija gerėtų šioje sityje. Esu dėkingas Konstancijai Grėl. E, parama visiems regionams yra reikalinga. Ir aš žiūrėdamas į Junktinės karalystės poziciją, aš matau, kad jis supranta mūsų požiūrį. Junktinės karalystės žemėlapyje atsispindi įvairaus lygio regionai ir man regis visi pripažįsta, kad labai yra naudinga ir būtina dirbti tokiu pagrindu. Nepamirškime, kad egzistuoja e, strategija Europa 2020 ir kad ji turi būti gyvendinama visuose regionuose. Ponui Van Nistelroj norėčiau pasakyti, kad mums reikia deramo paramos ligmens tradiciniai antro tikslo grupiai. Ir e, mes teiksime ne tik pasiūlymus ateityje, taip pat kalbėsime apie tai, kad turėtų padidėti finansavimas pagal trečią ramstį. Kiek turiu informacijos Skandinavijos šalis. E, turi savo nuomonę dėl to reikėtų tęsti finansavimą. Tai yra sritis, kuri kol kas veikia ir mes tikimės, kad darybos bus sėkmingos dėl bendradarbiavimo su regionais ar šalimis, kurios e, siekia narystės Europos Sąjungoje programos bus panašiai struktūrizuotos kaip ir dabar, bet mes turime viduje užtikrinti geresnį derinimą, kad būtų galima užtikrinti geresnį galimybę pasinaudoti finansavimu ir kad tai atsispindėtų taisyklėse. Regioninė politika yra pagrįsta e, skirtinga paramos sistema, e, kai finansuojami subjektai už ES ribų. ES pirmiausia finansuojami projektai. Ir mes turime realistiški būti. Ir reikia galvoti, kaip bus, jeigu bus numatoma finansuoti skirtingas rytis mes per trumpą laiką negalėsime pakeisti sistemos, e, kur egzistuoja dabar, tai yra finansavimas, projektų finansavimas. E, reikia galvoti apie infrastruktūros finansavimo fondą taip pat. Tikiuosi, kad jis atsiras. Lėšos, kurios yra tradiciškai skiriamos regioniai politikai, tikiuosi, nebus panaudotos. Taip pat reikia galvoti apie geresnį bendradarbiavimą, ypač transporto srityje. Manau, kad visi supranta, jog infrastruktūros projektai turės būti susijęti globaliai, pavyzdžiui, galvojant apie tą, galima pasakyti, apie skirtingus kelių tinklus. E, ne tik naujos valstybės narės, bet ir senesnės bus su tuo susijusios. Dėl to mums reikia deramai konsultuotis pagal politikos, kurio dirbame sritis. Kitas dalykas yra pagalbiniai kelių tinklai, kuriuos reikės tolesniuose žingsniuose plėtoti, antrinės svarbos keliai. Bus pateikti pasiūlymai ir būtina, kad jie atspindėtų būtinų transeuropinių projektų sąrašą, kad būtų toks sąrašas pateiktas kaip priedas, reikės paaiškinti, kodėl tai reikalinga ir kas turėtų būti daroma su finansavimu. Kodėl aš kalbėjau apie mokslinius tyrimus? Todėl, kad pirmą kartą atsirado terminas inovacijos kaip svarbiausias, pradėtas vartoti šis terminas kaip svarbiausias terminas mokslinio tyrimų srityje. Tai Egzistuoja įvairūs inovacijų termino, e, įvairūs supratimas. Mes nekalbam apie smulkmenas ir e, galvojam apie tai, kaip reikėtų panaudoti regionų fondo finansavimą e, inovacijoms, kurios bus skirtos mažoms vidutinėms įmonėms, padėti uh, ir tos inovacijos galėtų būti susijusios su vairiais dalykais, nesmulkinomis tokiamis kaip marketingas, paslaugos ir galvojame apie kaip galima platesnę savoką inovacijų, kurios buvo, būtų skirtos e, smulkaus ir vidutinio verslo paramai, o tai yra e, mūsų ekonomikos ES pagrindas. Jos labai svarbios užtikrinant darbo vietas todėl svarbu yra pasižiūrėti, kaip e, sąveikauja regioninė politika su mokslinių tyrimų politika. E, ponas Toira iškėlė vieną klausimą ir aš čia šiek tiek rezervuotai pasisakysiu, nes kai pamatysime vėlesnius statistinius duomenis, naujesnius duomenys gali viskas pasikeisti, tačiau bendrą vaizdą jau matome dabar. Per ateinantį finansavimo laikotarpį tikimės 271 e, e, iš 271 regiono e, numatoma, kad 51 pereis į pereinamuosius regionus juose gyvens maždaug 72 milijonai žmonių, o iš viso regionai, kuriems laipsniškai bus e, nutraukta e, pagalba, yra jų 17. 34 bus ateityje, be iš Belgijos, Italijos, Junktinės karalystės, e, Prancūzijos, Portugalijos, Ispanijos, Vokietijos, Graikijos ir Austrijos maždaug 40 milijonų žmonių gyvena juose. Jūs minėjote tam tikras sumas, bet jos nebus tokios didelės mano paminėtame kontekste. Jūsų minėtas skaičius apimtų ir kitas sąnaudas. Susijusios su uh, parama regionams, kuriems siekiama uh, užtikrinti geresnę konkurencinę padėtį. Uh, tai yra išteklių perskirstimo klausimas. Aš norėčiau akcentuoti šį punktą, šį aspektą ir e, maž, tai bus, tos sumos bus priskirtos atitinkamai. Regionuose, mano minėtose, gyvena apie 40 milijonų gyventojų. E, iš viso yra 271 e, regionas šiuo metu 84 yra konvergencijos regionai. Vėliau e, konvergencijos regionų bus 64-68 pereinamųjų ir konkurencingumo regionų. E, skaičius šiek tiek taip pat e, pasikeis. Būtent Tiek galiu Jums pasakyti dėl lėšų įsisavinimo normų. Mes visiškai suvokiame, kokias problemas išgyvena kurios šalis ir regionai. E, Pulijoje, Pietų Italijoje, Kampanijoje, Sicilijoje. E, prieš porą mėnesių lankiausi ir mano tikslas buvo išaiškinti žmonėms, kad jie gali prarasti E, lėšas, nes egzistuoja tam tikros įsipareigojimų taisyklės, kurių reikia laikytis ir negalima atsainiai jų interpretuoti. Todėl e, reikia, kad e, tie regionai dėtų pastangas. Graikijoje, aišku, galima įsivaizduoti, kad taip pat gali kilti sunkumo privačiam sektoriui sunku yra pasinaudoti skiriamomis lėšomis. Bulgarijoje ir Rumunijoje taip pat egzistuoja gerai e, žinomos problemos. Kadangi e, yra tie sunkumai, bet tie sunkumai egzistuoja, bet reikia pasakyti, kad bandoma kažkaip pagerinti padėtį. Ir žengiamai prieki tikiuosi, kad 2012 e, metais padėtis pagerės, ypač Bulgarijoje, e, kuri patekė paraiškas dėl tai labai rimtų projektų. O dėl įgyvendinimo tikiuosi, kad e, padėtis pagerės. Tačiau mes suvokėme, kokia yra padėtis. Re, siūlome tom šalims atitinkamą paramą, pagalbą. Yra numatyta tas, nu, tas lėšas techniniai pagalbai, dažnai žmo, šalis nepasinaudoja iš esmės tomis lėšomis, tačiau pasiūlymai egzistuoja ir mes dirbame šią sitiją su Europos investicijų banku, taip pat pasaulio banku, kitomis institucijomis. E, ekspertai gali suteikti pagalbą, rengiant projektus, taip pat juos įgyvendinant. Tačiau negalime vienašališkai kažko primesti. Mes galime pateikti pasiūlymą, sukurti pagrindinės sąlygas, bazinės, o kaip viskas turi veikti ir ar tai pasiteisins, ar bus padaryta, tai yra jau ne mūsų, o tų atitinkamų žmonių reikalas. Jie turi pasakyti taip. Ačiū. Už tokius išsamius atsakymus, ponas Alfonsi, žaliųjų Ačiū, pirmininkė. Pone komisarė, e, kalbant apie sanglaudos, ateities sanglaudos politiką, tai ta politika e, ypač gerai iliustruoja vien, vien, virsumą viena vienu projektu, kurie, kurį visi palaikome, tai yra užtikrinti, kad Europoje būtų stiprus regionai pasiūlytą architektūrą, kuri ryškėja e, šiuose diskusijose. Kalbama apie keturių etapų sistemą. Tai yra pirmojo tikslo regionai, paskui tarpinio pereinamojo tikslo regionai ir tre, trečiojo tikslo regionai. Jie yra ypač svarbus mums. Tai yra tarp valstybių pasienio regionai. Tai yra ypač. Uh, Tai regionai ypač svarbus, nes tai apsprendžia ten gyvenančių bendruomenių konkurencingumą. Mes tokius palaiko, projektus palaikome. Ir kalbant apie regionus, apie tarpinius regionus ir apie sanglaudos politikos kūrimą, mums reikia užtikrinti realias galimybes regionams valdyti savo teritorijas. Taip pat aš palaikau išsakytas mintis dėl makroekonominio stabilumo. Mums Europoje reikia įrankių, kad galėtumėme tapti savo ateities šeimininkais ir užtikrintume visų Europos piliečių lygias galimybės, kad ir kur jie gyventų. Taigi mes pereiname į tokį etapą, kuriame bandysime aiškiau žvelgti konkrečiai konkrečius modelius. Jūs pristatėte daug maž tai pas tuos pasiūlymus, kurie pasirodys rugsėjo mėnesį. Aš turiu keletą klausimų. Ir norėčiau išgirsti atsakymus, jei įmanoma. Ir, ir jei negalėsite atsakyti, atsakyti jų nepamiršti. Taigi, pr, naujoji architektūra. Ko, kaip rengiamasi spręsti e, tų regionų situaciją, kurie aptarti Lisabono sutarties 114 straipsnėje salas, atokius regionus, kalnuotus regionus, taip pat atokių regionų mm, situacija ir problema yra dar kitoks klausimas. Dar vienas dalykas - naujai besiformuojantis regionai, makro regionai kokią vietą jie suras ateities sanglaudos politikoje. Ir dar noriu pakartoti klausimą, kuris buvo užduotas. Tai e, e, kaip bus panaudojami žemės ūkio, taip pat žuvininkystės fondų lėšos. Paskutinėme balsavime likusime Europos parlamente Taip pat mūsų komitete patvirtintoje pozicijoje mes pagidaujame eiti toliau, siekti tikros anglodos politikos, kuri galėtų e, prisidėti, apčiopiamai prisidėti prie e, Europos e, gerovės kūrimo. Herzlichen Dank. Dann für die ECR. Ačiū. EKR frakcijos vardu ponas Ulrich Flasak. Prašau.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 tarpinius pernemojo laikotarpio regionus. Tai yra tikrai įdomi savoka. Ir aš labai tikiuosi, kad tai atsispindės ir finansinėje perspektyvoje. Tačiau iškyla viena problema, kurią norėčiau paminėti. Ja jau pristatė Lambertas Van Nistelrojus. Tai yra pasiūlymas kad tiems projektams turėtų, kad tie projektai turėtų siekti vieno tikslo. Man atrodo, kad partnerystės mm, idėja turėtų būti visapusiškai gyvendinta. Tačiau aš gaunu informacijos apie tai, kad regionai pamirštami, priimant sprendimus nacionaliniu lygmeniu. Ir ypač kenčia maži regionai, pavyzdžiui, rajonų mastu. Svarbu, kad sprendimų prieimime egzistuotų e, tinkamai patvirtinta hierarchija. Kitas dalykas, kuris mums ypač rūpi, turėtumėme inicijuoti projektus, kurių tikslas suteikti pagalbą galutiniam naudos gavėjui, kalbu apie bendrą finansavimą. Uh, Kokia jūsų nuomonė, kokią poziciją e, remsite ateityje? Jeremy Jessica ir Jaspers programos galbūt galėtų pasitarnauti. Žinome, kad Jessicos e, fondo lėšų panaudojimas, įsisavinimas yra labai menkas. O kalbant apie galutinius naudos gavėjus, dažnai vietos valdžios institucijos nežino, uh, neturi informacijos apie tai, kaip panaudoti lėšas, kaip gauti finansavimą ir kaip e, perduoti lėšas, kaip suteikti lėšas galtinę naudos gavėjai. Ačiū. Ačiū. Išklausę koordinatorių, e, tų frakcijų, kurių atstovai čia yra, suteiksiu galimybę komisarui atsakyti, nes po to visi nariai turės galimybę žodį klausimus kitame raunde. Pone Alfonsi, 172 straipsnėje yra pristatyti menkai apgyvendinti regionai. Jiems numatyta parama turėtų būti ir toliau teikiama ir dabar, dabartinę paramą jie turės ir ateityje. Tai reiškia, kad reikia užtikrinti reikalingą lankstumą regionams, panaudojant tas lėšas. Regionas gali turėti tam tikrų prioritetų. Vienose teritorijose e, bus noro panaudoti tam tikrą dalį lėšų, nes gali būti, kad tame regione išsivystimas yra nevienodas. Taigi išlė, numatomas toks, numatoma tokia autonomija, jį turėtų egzistuoti ir ateityje, ir manau, kad tai yra sveikintinas dalykas. Ir susijęsios šalis, kurios gauna tą paramą, turėtų pačios priimti sprendimus. Žinome, kad tokia tvarka egzistuoja Suomijoje, kitose regionuose taikoma tokia lėšų nutekėjim, lėšų paskirstimo srovės tekėjimo principų sistema. Taip pat noriu pasakyti, kad turėtų pasirodyti e, tarpinė ataskaita apie Baltijos e, jūros re, regionus, taip pat turėtų netrukus atsirasti Dunojaus e, regiono ataskaitą. Ir šiuo metu Europoje mm, pastebime tam tikrą euforinį nusiteikimą makro regiono atžvilgių. Jo negalime ignoruoti. Tačiau dažnai tie regionai mm, laikomi antrarūšiais. Aš tokiai pozicijai nepritariu besakyčiau, kad visoje Europoje makro region, tvirtinamas makroregioninis požiūris. Ir norėčiau ir ateityje priminti, kad e, tiems regionams lėšos dar nenumatytos ir visos strategijos bei tų regionų egzistavimas bus prasmingas tik tuo atveju, jei bus bendras traktavimas ir bendra sistema, kuri apimtų tuos aspektus, kurie gali būti sprendžiami tik per tarp regioninį ar tarp valstybinį bendradarbiavimą. Jeigu kažkokio tai klausimą gali išspręsti pats regionas, to regiono institucijos, tai makro regioninis bendradarbiavimas nereikalingas. Tačiau makro regioninio bendradarbiavimo kontekste galime išspręsti kitus klausimus. Kalbant apie Dunojaus regioną, tame regione yra, reikėtų spręsti kai kuriuos klausimus per tarp regioninį bendradarbiavimą, pavyzdžiui, Dunojaus upės vandens kokybę, nes ji turi daug intakų. Uh, taip pat laivybos klausimai, ekonominio vystimosi klausimai. Yra daugybė sričių, kurias galima, kur, kurias galima spręsti šiuo, šiuo lygmeniu, tačiau kai kurie iš tų klausimų nepriskirtini makroregioniniai strategijai tai turėtų būti iš apačios į viršų keliami klausimai ir šių strategijų neturėtų tvirtinti Briuselėje dirbantis pareigūnai, kurie vos pažvelgia žemėlapį tai pareikštų, kad reikia dirbti čia arba čia. Tie planai turėtų ateiti iš regionų ir tokia sistema turėtų išlikti ir ateityje. Žinau, jog karts nuo karto pasigirsta kalbu apie planus, kurie yra įgyvendinami tik iš dalies. Ponui Vlašekui Atsakydamas apie daugia pakopę valdyseną, noriu pasakyti, kad jūsų iškelti klausimai yra traukti į mūsų strategiją, tačiau noriu labai aiškiai pasakyti kai ką. Turime atsižvelgti į konstitucinius potvarkius ir jų paisyti. Pavyzdžiui, tokiose valstybėse kaip Vokietija, kur yra sąrašo viršuje, vertinant, kiek galių atiduota regionams. Taigi, ten yra vienokia situacija. Yra šalių, kur valdymas vyksta gan centralizuotai. Ir šiuo požiūriu Europa yra nepaprastai vairi. Spektras yra tikrai platus. Ir komisija turi tai atsižvelgti ir gerbti, paisyti tų visų aspektų. Uh, ir reglamentuose, kuriuos renksime ir toliau siūlysime, kad regionai ir kiek įmanoma vietos e, subjektai, taip pat nevyriausybinės organizacijos, kiek įmanoma plačiau dalyvautų šioje veikloje. Todėl mums reikia atsižvelgti į tai, kad regionai ir į, į skundus vietos valdžios ir regionų, kad juos ignoruoja, pavyzdžiui, Europos institucijos arba mm, vietos valdžia. Visą tai susiję ir su kofinansavimo klausimais. Dažnai kalbame apie informacijos stygių. tai ne, ne tiek susijęs su kofinansavimu. Yra daugybė prieinamų šaltinių, tačiau, kaip jūs teisingai sakote, žmonėms trūksta tinkamos informacijos ir mes rengiamės tirti, kaip, aiškintis, kaip galėtumėme situaciją pagerinti. Pereinamojo, pereinamieji regionai. Biudžete turėtų atsirasti pokyčių nes e, konvergenciniams regionams, tampant kitokiais regionais, jiems bus numatytas, atsira, bus, atsiras lėšų, kur, kurių jie ne, nebepanaudos. Reikia pagalvoti, kaip panaudoti tas lėšas, kad paskatintumėme tolesnį regionų vystimas Europoje, kad pasiektume apčiopimų rezultatų. Okay, jetzt läuft uns die Zeit ein wenig davon. Äh Panašu, kad šiek tiek atsiliekame nuo darbo tvarkės. Nenoriu, aišku, pasakyti, kad jūs negalite pasakyti, ką norėtumėt. Tai, panašu, tai, bet trumpai gal sureaguosiu tai, ką komisaras pasakė. Tai jeigu mažiau regionų gaus pagalbos, atsiras galbūt daugiau galimybių tačiau reikia aiškios struktūros. Taigi, jeigu bus ta, tokia tam tikra tarpinė kategorija ir jeigu bendra suma bus didesnė, tai aišku, reikia turėti omenyje ir pirmą tikslą, antrą tikslą, sanglaudą, kad bus konkurencija kaip ir su tuo, tai reikia turėti tai omenyje. Pane Šriter. Ačiū pirmininkė. Norėčiau sureaguoti į tuos komentarus, kuriuos jūs pasakėte. Suprantu, kad jūs lyg ir norite e, sukaupti daugumą prieš tą tarpinę kategoriją. Neaišku, kaip bus, nes bus turim, turim turėti omenyje balsavimo rezultatus komitete ir plenarnėje sesijoje ir du trečdaliai balsų išreiškė aiškę poziciją dėl tos tarpinės kategorijos, kad pasiūlymas yra pateiktas laiku, yra subalansuotas ir jis su, sulaukė didelės parlamento narių daugumos palaikymo. Nors kai kas galbūt galvoja, kad galima kažką dabar pakeisti, aš pasakyčiau, kad labai keista, kad kai kurios valstybės narės kaip ir norėtų mažiau pinigų skirti sanglaudos politikai, tačiau tuo pat metu tos valstybės turi ir tokių regionų, kuriems yra būtina tiesiog pagalba. Aš norėčiau sugrįžti prie to, kas e, ryto pradžioje buvo minėta. Tai yra sąlygos, kurios būtų taikomos komisija galvoja šiais klausimais. Jūs, komisarė, taip pat galvojate, e, kalbėjote apie kokybę visos pagalbos teikimo. Manau, kad labai svarbu galvoti apie teisės aktus ir vadybinius pajėgumus taip pat gaila, kad jūs nekalbėjote iš ryto apie tai, kad reikėtų pagalbą aiškiai nukreipti, tikslingai orientuoti ten, kur tai yra reikalinga. E, nekalbėjote apie makroekonominės sąlygas, kurios e, būtų keltinos. Man atrodo, kad uh, parlamentas tikrai nepalaikys tokių minčių dėl makroekonominių sąlygų kėlimo. Man atrodo, kad čia viskas jau aišku, galim net negryžti prie tų dalykų. Tiesiog norėčiau išgirsti iš jūsų platesnį paaiškinimą, kokie kriterijai būtų taikomi, kokie būtų jūsų pasiūlymai šios rytie. Ačiū, Erika Mener. Puheenjohtaja, kiitoksia komissaarille erinomaista alustuksesta. Tässä on... Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti komisarui už puikų įžanginį pasisakymą. Daug kas jau buvo aptarta, taigi to nekartosiu. Aš gal tik tai sugrįšiu prie to klausimo, kur kolega jau kalbėjo apie 174 straipsnį. Nors komisaras sako, kad tai yra regionų galiuose, vis tik tai 174 straipsnėje kalbama apie regionus, kurie susiduria su ypatingais iššūkiais ir kuriems būtų galima skirti papildomo finansavimo. Uh, Norėčiau, kad komisija ateitie tikrai atsižvelgtų į tokias nuostatas ir į tokius regionus, ypač kai įgalvos apie visą finansinį planą, e, tos pasiūlymus, kurie bus sudėlioti ant popieriaus. Manau, kad iš tikrųjų reikia numatyti aišku atskirą finansavimą į tokiems ypatingiams regionams, atsižvelgiant būtent į minėtą nuostatą. Dar vienas dalykas dėl kaiminystės politikos. Uh, programų. Panas Van Nistelroj kalbėjo apie tai, kaip tai yra svarbu, pavyzdžiui, pietinėje dalyje, pavyzdžiui, turint omenyje um, mūsų pagalba e, Šiaurės Afrikos valstybėms, tai taip pat svarbu ir prie mūsų sienos su Rusija. Aš manau, kad būtent pasinaudojant uh, šios politikos programomis būtų galima sustiprinti mūsų, pagerinti mūsų santykius bendradarbiavimą su Rusija. Tačiau problema yra tai, kad ne visuomet tos programos yra tinkamai, tinkamai valdomos. Juk tai yra iš dalies ir plėtros priemonės. Iš, tai yra problema, aišku, Rusijos pusėje. Nes juk šios programos turi būti bendrafinansuojamos taip pat ir iš Rusijos pusės. Tai mes kaip ir negalime jų traktuoti kaip vystomo bendradarbiavimo partnerių, turime um, elgtis su jais kaip su lygiais partneriais šiuose kaiminystės politikos programuose. Ir aš todėl noriu komisaro paklausti, ar jūs galvojate apie tai, kad MVCB e, programos galėtų būti administruojamos e, per regionų e, administravimo struktūrą nes panašu, kad šiuo metu programos nėra sklandžiai gyvendinamos. Ačiū, kolega Deutsch. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, kedves biztos úr. Két kérdést szeretnék. Ačiū pirmininkė, komisarė. Turiu du klausimus, kuriuos norėčiau Jums užduoti. Pasistengsiu kalbėti trumpai, kad kolegos turėtų irgi laiko užduoti savo klausimus. Taigi, pirmasis klausimas būtų dėl tos tarpinės kategorijos. Aišku, mes apie tai kalbėsime daugiau dar ir šiandien ir, aišku, ketvirtadienį. Mm, aš turiu savo asmeninę nuomonę šio klausimu, komitetas puikiai žino apie mano asmeninę nuomonę. Mm, noriu pasakyti, kad remiu pono Piper poziciją šio klausimu. Tačiau aš norėčiau dabar užduoti politinį klausimą. Ta interregionų idėja, man atrodo, aišku, svarbus klausimas. Tačiau būtent galvojant apie tas tarpinės kategorijos regionus, juk čia yra daug svarbių klausimų. Galbūt yra ir, ir svarbesnių dar komitete aptariamų klausimų. Tačiau būtent savo įžangos kalboje jūs kalbėjote apie tuos interregionus Ir Manau, kad norint užtikrinti subalansuotą požiūrį į tuos interregionus, turime turėti omenyje ir finansinę perspektyvą, ir tai, kad dauguma, kaip ir parlamentarų, palaiko tą mintį jūs esate atsakingas komisaras šio klausimu, tai aš manau, kad turint omenyje sanglaudos politikos turite pasiekti tinkamai. Ir galbūt jūs turėtumėt sudėlioti viską tvarkingai į aiškę, subalansuotą hierarchiją. Ir interregionai galbūt galėtų būti kažkur viršutinėje vietoje. Galvojant apie galimus sprendimus. Manau, tai, ką jūs jau išdėstė, tikrai būtų galima palaikyti, paremti. Ir e, šį mėnesį, taip pat rugsėjį, toliau galvosime apie spre, galimus sprendimus. Manau, kad institucinių požiūrių komisarė yra labai svarbu, kad vertintumėm, žiūrėtumėm tuos regionus, kur BVP tenkantis vienam gyventojui yra labai nedidelis. Yra tokių regionų, kur BVP vienam gyventojui yra didelis tai tų regionų tikrai nereikia tiek daug remti kaip neturtingų regionų. Taigi manau, kad turime sutelkti dėmesį į tuos regionus, kur BVP vienam gyventojui yra mažas. Reikia aiškę hierarchiją sudaryti. kad lėšos nebūtų atimtos iš neturtingų ir atiduotos turtingiems regionams. Ja, vielen Dank. Ähm, vielleicht an den Vorsitzenden. Kornelija Hanst. Dėkui, pirmininkė. Jeigu norite konsultuoti su frakcijomis, nepamirškite ir GUE-NGL. Prašom visas frakcijas traukite. Ir kitą kartą taip pat turėtų būti. Ką tik kalbėjęs kolega sąja, kad daug diskusijų kyla dėl tarpinės kategorijos regionų. Dabar prasideda nauja, naujos sistemos įgyvendinimas ir lieka daug atvirų klausimų. bandome dar suvokti, kokia yra daugelio jūsų pasiūlymų esmė. Jūs minėjote daug regionų, komisarė, bet tie 51 regionas iš tikrųjų pamatys, e, jų laukia didžiuliai pokyčiai. Kai kurie e, regionai e, toje kategorijoje išgyvena krizę bet daug sunkumų dar yra ir su konvergencijos regionais. Mano klausimas būtų toks. Ar bus ir toliau daromas skirtumas tarp tarpinių kategorijų? Aš taip įsivaizduoju, kad turėtų būti. Ir kaip jūs nustatėte tuos 51 regioną, kokius taikėte metodus ir procedūras? Ir e, galbūt e, jiems bus daugiausia pagalbos suteikta. Ką Jūs apie tai galite pasakyti? Kitas dalykas yra bendradarbiavimas tarp pasienio regionų. E, dėl, to, dėl tų regionų teikiantiems pagalbą kyla daug problemų. Rytų Vokietijoje mano apygardoje kalbam apie tai, kaip gauti pagalbą, finansavimą ir kam reikėtų naudoti lėšas pasienio kontekste, pasienio regionų kontekste. Galbūt galėtumėte pakomentuoti tai. Kaip ponas Deutsch sakė, yra ir kitų svarbių klausimų, e, ne tik tarpinė regionai, bet pavyzdžiui ir pagalbos kokybė. Aš žinau, kad parlamentas yra balsavęs e, šis klausimas keletą kartų, aiški dauguma išsiskyrė ir mes turime spręsti. Uh, visas problemas. Kitas dalykas, parlamentas ir taryba sutinka, kad reikia toliau diskutuoti apie tuos tarpinius regionus. Mes siekiame įvesti šią kategoriją, siūlome įvesti šią kategoriją ir pasižiūrėti, kaip viskas klostysis toliau artimiausioje ateityje. Mes nebandome šimtmečių į priekį e, įtvirtinti tos kategorijos. Kalbame tik apie naują finansavimo laikotarpį, apie tai, kokiu reglamentu mums reikės. Taigi nereikia sakyti, kad mes bandome visiškai iš esmės viską pakeisti. Manau, kad šios, e, šie pokyčiai yra galimybė mums. Ir gali būti, kad tie, kurie dirbs po mūsų, pasakys, kad ši priemonė tarpinė regionai pasiteisino ir kad galima e, taikyti tokią kategoriją iki kito finansavimo e, pabaigos. Reikia žiūrėti, kokie bus rezultatai. Mes dabar bandysime pasižiūrėti į kiekvieną regioną, kiekvieną e, programą, kiekviename regione nustatyti uh, kiekybinius tikslus ir jie bus taikomi tiek tarpiniams, tiek konvergencijos regionams. Mes norime nustatyti tam tikrus kriterijus, žiūrėsime, ar jie bus pasiekti ir jeigu taip, taip ir įvyks, bus gerai, o jeigu ne, tai analizuosime priežastis, kodėl tikslai neįgyvendinti. Nes turime uh, dirbti su konvergencijos regionais ir pasižiūrėti, kokie yra programų trūkumai, kodėl, pavyzdžiui, iškyla problemų siekiant nustatytų tikslų. Mes turime pasižiūrėti, kaip viskas vystysis, kaip bus su tikslais, tai pažiūrėsime, ar skiriamas finansavimas yra teisingai panaudotas. Ir galvosime, kaip apskritai pagerinti bendrąją mūsų darbų kokybę. Reikia žiūrėti, kaip e, veikia priemonės, kaip tie tikslai įgyvendinti ir e, jeigu yra problemų, tai reikia atsižvelgti į vidaus išorės veiksnius, kad būtų galima pagerinti mūsų darbo kokybę per ateinantį laikotarpį. Paste, paskutinis pastebėjimas galbūt šiek tiek labiau nutolęs nuo pagrindinės temos, bet aš reaguoju tai, ką pasakė ponas Deutsch. Mes turime suvokti dabartinę regionę politiką ne tik kaip politiką, kuri e, siekia įgyvendinti istorinius tikslus, bet taip ir, ir siekia panaikinti ekonominius skirtumus. Ne, tai turėtų būti vertinama kaip priemonė, kuri uh, leidžia gyvendinti europinio masto projektus. Ir tai atsispindės mūsų tolesnėme finansavime toks požiūris. Tai, ką norime padaryti, yra tai. Kiekvienam regionui suteikti finansinę perspektyvą, nor, kad jie galėtų užsitikrinti geresnį energetinį saugumą, e, kovotų su skurdu, galėtų atlikti daugiau mokslinio tyrimų Ir mes turime atitinkamai finansuoti įvairias iniciatyvas, numatyti paskatas, kad būtų galima užsitikrinti vientisumą. Manau, kad įgyvendindamos e, e, strategiją Europa 2020 valstybės narės e, tikrai labai šloštų, jeigu būtų e, taikomos įvairios europinės paskatos, kadangi jų biudžeto padėtis nėra tokia gera. Mes turime sukurti e, tam tikrą struktūrą, sąlygas pagrindinės ir siekti bendrai suderintų sutartų tikslų. 51 regionas skaičiai tai yra laikini skaičiai tarpiniai ir tikiuosi, kad mes turėsime greitai naujausius duomenis, kuriuos galėsime pasitelkti. Dabar žiemė į trejus ketverius praeitus metus, o kai turėsime naujesnius duomenis, galbūt matysime kitokią padėtį. Aš jums tik tai pagrindinius rodiklius atspindinčius dabartinę padėtį pateikiau. Ir uh, padėtis viename ar kitame regione bus kitokia pagal naujausių duomenys. Dabar intervencijų kokybė, saligiškumas. Dabar, man atrodo, valstybės narės, jeigu e, jo, joms bus pasakyta, kokią strategiją įgyvendinti, vargu jos su viskuo sutiks. Prieš keletą savaičių. M, pirmininkaujant Vengrijai buvo surinkta, vyko taryba, o taip pat mes susitikome su konsultantais. Kai baigsis procesas, mes pamatysime, kaip viskas vyksta ir mūsų svarbiausias uždavinys yra pagerinti veiklos kokybę. Tam, kad taip atsitiktų, turbūt turėsime pakoreguoti tam tikras sąlygas, išklausyti pasiūlymų iš valstybių narių ir numatyti tam tikras pagrindinės sąlygas, kad valstybės narės e, neturėtų abejonių dėl tam tikrų pasiūlytų kvotų. Jeigu tai bus, tai pakoreguosime atitinkamai e, pagrindinės bazinės nuostatas ir galbūt e, numatysime vienodas sumas europiniams projektams, jeigu to reikės. Tačiau jeigu regionų politika reglamentuojantys reglamentai to neleis, arba jeigu jūs pasakyte, kad to nereikia, tai tebūnė taip ir būna. Galbūt bus primtos vietos mastu tam tikros taisyklės, dėl, pavyzdžiui, aplinkos saugos. Jeigu nebus perkeltos Europos e, taisyklės skirtos aplinkos saugai, tai tam tikri projektai nebus įgyvendinami. Reikia siekti, kad e, principai e, taisyklės patvirtintos Europos lygmenių būtų gyvendinami. Pone Maner man pateikė klausimų Aš lankiausi žiemą Laplandijoje, norėdamas pasižiūrėti, kokios yra gyvenimo sąlygos viename iš atšiauriausių regionų. Mes tokiems regionams ateityje teiksime deramą pagalbą. E, dėl bendradarbiavimo pasienio regionuose galima pasižiūrėti į Rusijos pavyzdį. Pirmiausia, tai yra politinis, o ne administracinis klausimas. Aš įsivaizduočiau, kad Rusija labai daug dėmesio turėtų, turėtų skirti e, bendradarbiavimui per partnerystę, tiesioginiam bendradarbiavimui. Ir neturėtų Rusija galvoti, kad mes teikiame jai vystomąją pagalbą. Todėl turime atsižvelgti tam tikrus politinius aspektus, norėdami pasiekti rezultatų bendradarbiavimo pasienio regionuose. reikia gyvendinti projektus tuose regionuose, bet jie turi būti pagrysti lygybės principų. Jeigu pasižiūrėsime į atskirų programų struktūrą, tai niekas nepasikeis juose. Kai kurios programos bus pagrystos projektais, kai kurios programomis smulkinesnėmis. Bet Svarbiausias dalykas yra įsigilinti į administracinės galimybės ir pagalvoti, ką galima padaryti geriau. Aš tikiuosi, kad pateikiau patenkinamus atsakymus. Dar yra kalbėtojų frakcijų vardu ir prašau visų kalbėti trumpai. Pirmiausia, Šonas Kelis. Ačiū pirmininkė. Be abejo, regioninė politika e, buvo sėkmės atveju visoje Europoje. Geriausias jos pavyzdys yra mano šalis, kuri įstojo Europos Sąjungą 1973 metais ir tuo met mūsų BVP buvo 38 procentai, es vidurkio dabar 120 procentų. Tačiau ilgos trukmės laikotarpiu, siekiant užtikrinti sąnaudos politikos sėkmę, visi regionai turėtų iš konvergencinių regionų tapti konkurenciniais regionais. Taip pat buvo kalbėta apie galimybę e, sukurti tarpinius pereinamosius regionus ir kad tai taptų ilgalaikio politikos vystimosi sprendimu manau, kad reikia e, įvertinti ir kitus dalykus. Tai yra peržiūrėti patį regionų skirstimą, nes jis yra labai um, sintetinis. Jūs, pavyzdžiui, minėjote, kad Londono BVP yra 380 procentų. Lankiausi Londone praeisę savaitę su regionų komiteto nariais, buvo delegacijos vizitas. Londono uostų, dokų teritorijoje situacija yra kitokia. Taigi, galbūt būtų prasminga regionuose e, dar išskirti mini regionus, nes yra tokių mini regionų, kurių išsivystimo lygis yra daug mažesnis negu viso regiono. Norėčiau išgirsti komisaro nuomonę šiuo klausimu. BVP e, iki šiol buvo vieninteliu kriterijumi įvertinant regioną. Galbūt šią nuostatą reiktų iš esmės peržiūrėti ir keisti, nes jeigu, pavyzdžiui, pirkinių už 100 eurų e, už 100 eurų viename regione galima nusipirkti tiek prekių, kiek e, už kurias kitame regione reiktų mokėti 200 eurų. Tai kaip galima sakyti, kad tų regionų išsivystimas yra vienodas? Galiausiai Junktinėje karalystėje praėjusią savaitę buvo svarstomas supaprastinimo klausimas. Ir daugelis, kurie palaiko, palaikė e, finansavimą e, regionams iki šiol, dabar jau nusisuka nuo šio klausimo, nes mano, kad labai sunku bus tenkinti vis, visus naujus biurokratinius reikalavimus. Ačiū, ponas Godmanis. Ačiū. Turiu tris klausimus. Visų pirma, investicijų plėtojimo susitarimai su valstybėmis narėmis. Ar jūs dar pasisakote už tai, nes Markus Piperio pranešime apie tai nieko nepasakyta. Ar jūs palaikote tokį siūlymą ar ne? Antras klausimas. Komisijos e, siekis nėra. Komisija neskelbė juodųjų sąrašų, tačiau ar jūs rengiatės pa, pa, parengti išsamesnę analizę, pavyzdžiui, atšvelgiant į tai, kad kai kurioms, kurios valstybės sulauko neproporcingai didelio kiekio finansavimo iš sanglaudos fondų, uh, dėja dabar atsidūrė tokioje padėtyje, kad prašo papildomos pagalbos iš TVF ir kitų valstybių narių. Jūs žinote, apie, te, apie ką aš kalbu. Trečias klausimas. Markus Piperio pranešime yra vienas dalykas. 27 punkte yra kalbama apie komisijos neigiamą požiūrį į raginimą siekti daugiau rezultatų vykdant kofinansavimo projektus. Aš sutinku su jūsų raginimu pasiekti apčiuopiamų rezultatų. Kaip visą tai vertisite ateityje, ne tik atsižvelgiant į e, na, plikus skaičius, kur atsispindi e, lėšų įsisavinimo lygis, galbūt reikės žiūrėti, kaip, kaip šalim sekėsi, nes gali būti, kad kai kurios šalis neišbris iš krizės ir ateityje. Yes, Reiteris Šmit. Merci, madame la prezidente, monsieur le komisarė. Čia, ponė pirmininkė, komisarė, nežiūrint to, kad lieka mažai laiko, manau, kad reiktų pa pakalbėti apie teritorinį bendradarbiavimą, nes mūsų komitetas balsavo dėl trečiojo tikslo regionų Taip pat noriu pabrėžti, kad 200 milijonų Europos piliečių gyvena pasienio regionuose, tai yra beveik 40 procentų ES gyventojų. Noriu priminti, kalbant apie teritorinį bendradarbiavimą, kad jis užtikrina pridėtinę vertę, taip pat užtikrina užtesnį konkurencingumą. Ir noriu paklausti jūsų, kokiame etape yra komisija svarstydama pas pasiūlymus atsižvelgiant į, į e, teritorinio bendarbiavimo būsimus poreikius. Toliau finansinė perspektyva. Balsuosime dėl trečiojo tikslo, dėl trečiojo tikslo regionų finansavimo. Rengiamasi padvigubinti finansavimą jiems. Tačiau iškyla klausimas, e, taip pat susijęs klausimas yra e, pasienio regionų bendradarbiavimo finansavimas. Pranešime šią temą siūloma uh, skirti finansavimą pagal programas. Jūs minėjote europinius projektus dėl, tokio, dėl bendradarbiavimo tokiuose regionuose. Man atrodo, kad tai yra tikrai naudinga ir būtina. Taip pat, man atrodo, kad reikia kalbėti apie būtinybę supaprastinti to bendarbiavimo įgyvendinimą. Uh, Taip pat turime kalbėti apie kitas priemonės ir įrankis, kurios yra naudingos ir būtinos. Kalbame apie tai, kad e, teritorinis bendradarbiavimas turi būti matomas, buvo, minėti, buvo minėtos partnerystės, kitos galimybės, ar tai bus ateities anglos politikos dalimi. Ir galiausiai, kalbant apie tarpinius regionus, mes juos svarstome, tačiau norėčiau čia, kalbant apie tai, pabrėžti du dalykus. Uh, palaikydami šį pasiūlymą mes norime užtikrinti, kad e, visi vien, tos toje pačioje situacijoje esantis regionai būtų traktami vienodai. Balsuosime dėl pono Piperio pranešimo. Ta tema taip pat pono Garida mm, pranešimas buvo parengtas šią temą ir parlamentas jau balsavo ir e, pritarė šiems visiems klausimams. Dvint, Tentarei ser breve e o mais conciso possível. Ačiū. Kalbėsiu kiek įmanoma trumpiau ir glausčiau. Kalbant apie sanglaudos politikos ateitį, kalbame ir apie daugiametį finansavimą. Noriu pakalbėti apie atokiausius regionus Šį rytą aš gidu vieną mintį, kuriai visiškai pritariu. Turime atskirti biudžetinius klausimus, biudžetinius aspektus ir politikos aspektus. Ir regionų padėtį reikia vertinti atsietai nuo, nuo biudžeto padėties. Man atrodo, kad yra iški tendencija žiūrint į e, nepalankaus. E, ne, nepalankaus klimato regionus, vertinant 174 straipsnėje numatytą kvotą. Man atrodo, kad at, at, atokus regionai dažnai yra painiojami su menkai išsivyščiusiais regionais, tačiau jie skiriasi. Atok, apie atokiausiams regionams sutartyje yra skirtas atskiras straipsnis. Taip pat suvokiame, kad atokiausių regionų padėtis yra kitokia nei nepalankaus klimato regionų. Ir perinu toliau prie politinių ir tikslų, ir tikslų biudžeto kontekste. Nepamirškime, kad išgyvename ekonominių sunkumų laikotarpį. Mes negalime. Mes privalome labai e, pa, pagristai skirti lėšas. Tačiau atokus regionai, jų padėtis yra ypatinga, nes ten yra mažai išvystyta pramonė, jų rinkos nedidelės, jos yra toli nuo įvairiausių ekonominių ir kitokių centrų, todėl jie turi, turi būti traktuojami kitaip. Ir todėl sutartyje yra jiems skirtas straipsnis, jiems yra numatęs ypatingas statusas, kalbu apie tokius regionus tai galbūt jie, turėt, jie nusipelno pozityvios diskriminacijos, e, skiriant lėšas ir paramą, nes kitaip mes pažysime sutartį. Toliau kofinansavimas. Norėčiau paklausti komisaro. Ar reikėtų finansavimą, manau, kad finansavimą makroregionams turėtų ištume išlaikyti 75 procentų e SBVP BŽUP taip pat yra tokiems regionams, ar tai, ta, ar tai bus sudėtinga, atsižvelgiant dabartinę ekonominę padėtį? An sich äh, vom Herrn Abgeordneten Kelly die Frage, dass eigentlich irgendwann es keine Konvergenzregionen geben soll. Idealtyp. Dėl pono Kelly klausimo, kad gal nereikėtų kalbėti apie konvergencijos regionus, Iš pradžio aš sakiau, kad reikėtų atlikti analizę ir tokiu būdu, mm, kaip ir nustatyti, kiek regionai gali tobulėti. Uh, patys konkurencingiausi regionai be abejo ir toliau dar darys pažangą, tačiau čia didžiausias iššūkis būtų būtent sutelkti dėmesį į regionus, kurie yra mažiausiai išsivystę, išsivystę nepakankamai išsivystę, kad jiem būtų galima suteikti pa, tinkamą pagalbą tam, jog jie prisivytų labiausiai išsivyščiusius regionus. Tiesiog, aišku, galutinis tikslas būtų, kad abi tos kategorijos sus, prisivytų. Dar ilgas, aišku, kelias laukia. Dabar 2, 7, 1. Dėl subregionų. Čia labai svarbus, aišku, subsidiarumo principo taikymas. regionuose gali būti nustatyti tokie subregionai, atsižvelgiant į jų atitinkamą situaciją, pramonės, e, verslo kitokį lygį. Problema, aišku, būtų tai, jeigu būtų apibriežta labai daug vienetų čia galbūt regioninė valdžia, regionų politikai turėtų nuspręsti, ką reikia daryti. Tačiau nemanau, kad komisija ar iš mm, politinio požio taško, ar iš administracinio požio taško turėtų galvoti apie m, mm, tokių regionų, subregionų ar kitų vienetojų apibrė... nustatymą. Mm Dėl, aš manau, kad galėčiau tik tai kreiptis jūs palaikymo tais klausimais, dėl kurių mes sutarėme, juk Europos parlamento nariai yra savo piliečių atstovai ir kalbant apie kontrolę, apie nacionalinės deklaracijas, tai yra labai svarbus dalykai. Jeigu turėtumėm tikrai realiai veikiančias nacionalinės deklaracijas, jos tikrai galėtų įtakoti atliekamo audito apimtis. Be abejo, mes tenksimės prisidėti, pavyzdžiui, audito kontrolės rytyje yra žalioji knyga, kurioje atsispindi daugelis regioninės politikos reikalavimų. Bet žinoma, yra atitinkamas sprendimų prieimimo procesas, kuris turi būti prieimamas valstybės lygmenių. Žinoma, mes turime siekti supaprastinimo. Dabar dėl, e, taip, klausimas buvo dėl sutarimų, dėl to, kad reikėtų įvardyti tuos, kurie netinkamai elgesi taip. Dabar dėl ES 2020 metų strategijos, man atrodo, Čia mūsų požiūris turėtų būti siekti bendrųjų tikslų iškeltų 2010 metų strategijai ir siekti apma, apčiuopiamų, pamatuojamų rezultatų. Mes jau galime pradėti kalbėti apie kiekybinius parametrus, kad galėtumėm realiai pamatuoti rezultatus, kurių siekiama bus pagal 2020 metų strategiją. Dabar poniai Sančias Šmit, ačiū už tai, ką jūs sakėte dėl e, ataskaitos. Taip, mes turime dėti visas pastangas, kad pasiektumėm užsibrieštų tikslų. Tai jeigu pažiūrėtumėm dabar į makro regioninį bendradarbiavimą, jei norime užsitikrinti sėkmės Be abejo, reikia užtikrinti bendarbiavimą per sieną. Bendradarbiavimą tarp regionų per sieną. Finansinė pagalba, kuri būtų tokiu būdu teikiama, būtų aiškiai pagrista. Ir manau, kad jeigu užsitikrintumėm gerą bendarbiavimą per sieną, su atitinkamu finansavimu, rezultatai būtų apčiuopiami. Be abejo, taip viskas priklausytų nuo lėšų panaudojimo lygio um, ir bendro darbo kokybės. Nors aš yra dabar. Mes tikrai visuomet uh, įdėmiai e, skiriame daug dėmesio toms specifinėms problemams, su kuriomis susiduria ultraperiferinėje, tokiausi regionai. Dabar, kalbant apie pranešimą dėl vidaus rinkos, aiškiai parodyti padariniai e, ultraperiferiniams regionams ir didžiai regijo nori ir toliau analizuoti šios klausimus, diskutuoti su parlamentu ir ieškoti būdų diversifikuoti veiklą ultraperiferiniuose regionuose, e, stiprinti infrastruktūrą ir taip toliau. Aišku, kad kitame finansinėme periode laikotarpė tai bus labai irgi svarbis rytis. Dėl bendra finansavimo vyksta daug diskusijų. Ir internetu taip pat, be jokių abejonių daug kas galvoja, kad galbūt reikėtų bendrą finansavimą kažkiek sumažinti, kad regionai prisimtų didesnį atsakomybę už projektus, kad jaustųsi jų projektų autoriais. Tačiau kai kuriais atvejais situacija yra labai sudėtinga ir bendro finansavimo lėšų dalį tarį, surasti pakankamai sudėtinga būna. Galbūt reikėtų galvoti apie tai, kad reikėtų apsiriboti dviejais, trejais metais kiekviename finansinėme laikotarpėje, kad bendrą finansavimo dalį būtų galima panaudoti e, tą papildomą pagalbą būtų galima panaudoti krizinių atvejų, tačiau ne per visą finansavimo laikotarpį pavyzdžiui, jeigu kiltų kita finansinė krizė 2017 metais, kad mes galėtumėm sureaguoti, padėti regionams, bet tuo pat metu ir mm, paskatintumėm regionus lankščiau žiūrėti į savo bendrafinansavimo dalį ir geriau sureaguoti į besikeičiančius įvykius, bet tuo pat metu turėtumėm galimybę steigti finansavimo. Jan Olbricht. Manau, kad galima sakyti, jog diskusijos apie sanglaudos politikos ateitį yra ypatingos. E, komisarė Han, jums pavyko suskaidyti Europos parlamentą e, tarp e, frakcijų atsirado e, narių skirtumų, partijos e, pradėjo galvoti kitaip ir visi e, ginčijasi dėl to, kokia turėtų būti regionų politika. Nes taip pat vyksta diskusijos apie biudžeto dydį. Galbūt dabartinėme etape galėtumėte išsklaidyti mūsų abejonės. Egzistuoja įvairios skirtingos konflikto šalys ir kūriamas tam tikros legendos niekas nieko nežino iš esmės, kai kas galvoja, kad e, lėšos iš antrojo tikslo bus skirtos pereinamiesiams regionams, kiti galvoja, kad iš pirmojo tikslo, o kiti galvoja, kad bus skirta daugiau lėšų pirmojo tikslo regionams, jeigu nebūtų tarpinių regionų. Uh, Taigi atsirado, dabar matome interesų tam tikrą sankirtą. Gal galėtumėte mums dabar pasakyti, kaip atsiras, iš kur atsiras lėšas, kokie bus šaltiniai finansuoti tarpiniams regionams. Mes labai greitai turėsime balsuoti dėl šių dalykų, vyks daugiau diskusijų ir balsuosime arba atsitiktinai, nes net nebusime gavę iš jūsų informacijos arba balsuosime e, žinodami už ką. Ir pavyzdžiui, kaip, ar iš tikrųjų ne, ne, nepakengta bus pirmojo tikslo regionams, ar nesumažės jiems finansavimas. Aš esu Lenkas ir tie tarpiniai regionai mums reikia, e, reiškia, kelia daug klausimų. Kaip, ar Lenkija daugiau ar mažiau gaus pinigų juos įvedus? Mes turime žinoti, apie ką kalbame, nes atsiranda daugybė nuogastavimų, niekas nebežino, kas išloš, kas pralaimės nuo tų pokyčių. Dar vienas klausimas. Konstanca minėjo, kad labai greitai valstybės narės pasiūlys e, sumažinti biudžetus. E, komisaras apie tai kalbėjo, bet Aš taip pat noriu jūsų paklausti, jeigu bus pasiūlyta nepadidinti, o sumažinti finansavimą sanglaudos politikai, ar jūs paremsite horizontalius, ar vertikalius sumažinimus, ar paremsite uh, antro tikslo regionus, ar tarpinius regionus, o gal jūs siūlysite sumažinti finansavimą pirmojo tikslo regionams. Mes uh, turime būtinai gauti tam tikros informacijos. Uh, kad galėtume tęsti diskusijas ir dėl biudžeto. Ar mes prarasime lėšų, ar turtingesnės šalis tik tai nukentės? Ką Jūs galvojate, komisarė Hanai? Mums reikia aiškių, tikslių žinių iš Jūsų. Ir e, dabar kitas dalykas, iš to, ką Jūs sakėte. Ar dabartinė Graikijos padėtis atsiliepia sanglaudos politikai įgyvendinamai Graikijoje? Ar atsirado e, kofinansavimo problemų, kofinansavimo problemų Graikijoje? Daugelis politikų sako, kad didžiausi naudos gavėjai sanglaudos politikos kontekste dabar išgyvena rimtas problemas. Taigi ar yra ryšys tarp e, problemų ir sanglaudos politikos? Vakar Briuselyje kažkas pasakė, kad e, Graikijai iškilo problemų dėl Lisabono strategijos. Celeris. E, noriu pakalbėti apie kitokią, bet bendrąją problemą Jeigu žiūrime į visus tikslus ir sakome, kad mums reikia daryti tai, tą ar kitą, gana hipotetiškai kalbame apie idealų scenarijų. E, ir Europos komisija turi integruoti įvairius veiksmus į skirtingas politikos kryptis. Buvo e, kalbama apie įgyvendinimą, bet e, lygmuo, kur yra viskas įgyvendinama, yra visiškai kitur ir tai jau susijęs su valstybių narių kompetencija. E, šiais ir pernai, šiais metais ir pernai aš dalyvavau e, daugelie vizitų, kuriuos e, surengė mūsų komitetas, žiūrėjome į administracinės procedūras. E, E, mes kėlėme klausimus apsilankydami vietoje apie tai ir išgirdome, kad e, kritiką regionai skiria, e, nukreipia dažniausiai į savo valstybės narės vyriausybę, kuri atsakinga už tam tikrų programų įgyvendinimą. O jeigu regionas atsakingas už programas, tai kritikuojamas pats regionas. Tai yra real politik klausimas. Ir pateiksiu Jums dabar porą pavyzdžių. Komisija ir parlamentas sukūrė priemonę bendradarbiavimui pasienio regionuose. Tai Europos teritorinio bendradarbiavimo priemonė, organizacija. Paimkime dvi šalis - Vokietiją, Lenkiją. Jeigu jos nori dirbti kartu e, pagal teritorinio bendradarbiavimo principą ir e, užsitikrinti geresnį, geresnius ryšius, tinklus, tai jos susiduria su daugybė problemų regioninė valdžia Vokietijoje arba Lenkijos užsienio reikalų ministerija yra institucijos atsakingos už tokį bendradarbiavimą. Šalyse, kurios priklauso konvergencijos regionams, dažnai kyla problemų dėl bendrovių, kurios yra atsakingos už tam tikrų projektų įgyvendinimą. Jos paprasčiausiai negauna e, pinigų, kurie turi būti skirti projektams, projektams vykdyti, jos dėl vėluojančių mokėjimų patiria labai daug sunkumų, nebegali išgyventi ir prašo Europos paramos. Taigi, mano klausimas toks. Jeigu kalbėtume apie sanglaudos politikos įgyvendinimą, Ir jeigu daugiau neatsiras įtakos Europoje negu kad dabar, tai vietoje vargu ar idėjos geros bus įgyvendinamos. Ir planuodami finansavimą per ateinantį laikotarpį mes turėtume į tai atsižvelgti. Tai reiškia, kad perrašydami taisyklės, reglamentus turėtume numatyti daugiau galimybių atlikti europinio masto tikrinimą. Frančisko Dengelis, ačiū. Pirmininkė, turiu Jums du klausimus, komisarė. Pirmasis. Šiek tiek apie tai kalbėjo ir kai kurie iš kolegų. Vyko labai gili diskusija. Dėl to dalyko aš kalbu apie naują tarpinę regionų kategoriją. Reikia mums daugiau paaiškinimų dėl šių regionų patikslinimų. Kitaip tvyros ir toliau neiškumai, abejonės, reikia, kad būtinai būtų daugiau paaiškinta, geriau paaiškinta. Tai, kas numatoma daryti, ypač e, ryšys tarp finansavimo ir naujosios regionų kategorijos. Mano klausimas jums yra toks, kur bus rastos lėšos e, tai naujai kategorijai. Tai labai svarbu. Tarp, tarpinė regionų kategorija neturėtų reikšti, kad bus atimtos lėšos iš jau egzistuojančių regionų. Tai iš ties labai svarbu. Turiu galvoj tai, kad reikia skirti papildomų išteklių. O antras pastebėjimas yra toks – Reikia skirti daugiau lėšų smulkiam ir vidutiniam verslui. Sutinku su tuo. Man labai rūpi naujos inovacijų politikos priemonės smulkiam verslui ir panašiai. Ką jūs ketinate daryti, kad paskatintumėte mažas ir vidutinės įmonės dalyvauti naujose mokslinio tyrimų ir inovacijų programuose. Kitaip tariant, kokiu bus imtasi priemonių, kad jos galėtų pasinaudoti finansavimu. E, šioms įmonėms iš tikrųjų yra labai sudėtinga gauti lėšų e, taisyklės yra labai sudėtingos ir buvo paminėtas jau e, supaprastinimas. E, reikia taikyti tokius principus. Ponas Tremopolas. Dėkui. Komisarė, norėčiau pasinaudoti tuo, kad jūs esate čia ir paklausti jūsų vieno labai svarbaus dalyko. Kaip žinia, Graikija išgyvena didžiulę skolos krizę, tai e, gali turėti poveikio visai eurozonai. Bet ar reikia Graikiją bausti? O gal reikėtų numatyti finansinę, finansinę politiką, kuri būtų palanki vystimusi? Mes norėtume, kad taip ir būtų ir norėtume, kad būtų teikiamas tvarus finansavimas. Graikijos dalyvavimas e, visose programuose e, reiškia, kad ji turi skirti 22 milijardus eurų. Mes negalėsime to pat užtikrinti. Vakar Libr e, Beržik laikraštyje ponas Junkeris pasakė, kad Graikijai reikia suteikti tam tikros kvėpavimo laisvės. Ir reikėtų pasiūlyti finansuoti Graikijai skirtas programas iš struktūrinių fondų ir užtikrinti šimtaprocentinį finansavimą be Graikijos dalyvavimo. Ar jūs, komisarė, manote, kad tai būtų įmanoma? Ir ar nuo to nenukentėtų kitos regionės politikos kryptis. Ačiū. Gracias, presidenta. En este debate del futuro de la política de cohesión eh, se me ocurren eh, tres cosas. Pone Feragut. Turiu klausimą dėl sanglaudos politikos ateities ir pateiksiu keletą pastebėjimų. Dėl trečiojo tikslo regionų E, Primta parlamente nemažai rezoliucijų, kuriuose pasisakome už tai, kad būtų peržiūrėtas trečias, e, trečio tikslo regionai. Mano regionas yra Balearų salos ir jos gali būti paveiktos tokios peržiūros. E, Strasbūre per plenarinę sesiją praeitą kartą diskutavome šiais klausimais ir sakėme, kad bent jau reikėtų atlikti tyrimą dėl dabar numatomos tarpinės kategorijos regionų, kad būtų užtikrintas tam tikras e, lygiateisiškumas. Egzistuoja regionai, kurie išgyvena rimtus sunkumus, nebūtinai tai yra tie patys regionai kaip kalnuoti kalnų regionai ar salos. Lisabonos sutartyje yra atitinkamos nuostatos, kurios numato specialias sąlygas saloms. O dėl lėšų paskirstimo niekas neturėtų nukentėti. 27 valstybėse narėse BVP yra labai skirtingas ir e, reikia užtikrinti, kad nebus kažkas paliktas nuo šalyje, kai bus lėšos perskirstomos. Nenorėtume ir kad būtų prarasta laiko, bet turėtume žinoti, ką turėsime. Tokiu būdu išvengsime tų veiksmų, ir e, kalbų, kurios, kuriuos matom ir girdime jau prastarosius dviejus metus. Mes išlošime laiko, vyko jau daug susitikimų ir tie patys klausimai vėl ir vėl iškyla. Mums reikia tikslios informacijos. Ja, Frau Abgeordnete, ich, ich verstehe Ihre Ungeduld, äh, äh die deckt sich ungefähr mit meiner, weil. Äh Suprantu Jūsų nekantrumą. Aš ir pats taip jaučiuosi, nes galutinėme vertinime turime remtis paskutiniu biudžeto projektu, tačiau negaliu pacituoti skaičių. Galiu tik pasakyti, kad jo, kad, kad jo samata ir jo rengimas yra svarbus etapas. Ponas Olbrichs apie tai kalbėjo. Mes tvirtiname tai finansavimo sistemą ir uh, čia vien dabartinė situacija, reikia pasakyti, kad 57 procentai skiriama naudos gavėjams, 47 atsiprašau naudos gavėjams, o 49 kitai pusiai. Santykių vienas prie dešimties kalbu apie e, skurdesnius ir uh, E, geriau besilaikančius regionus. Tai tokia. Ir čia reikėtų siekti subalansuoti padėtį, kalbu apie regionus, didžiuosius įnašo mokėtojus ir pagrindinius naudos gavėjus. Regionų struktūra taip pat pasikeitė per kitą finansavimo laikotarpiu bus mažiau konvergencinių regionų, kalbu apie gyventojus kiekį, taip pat regionų dydis keičiasi, atsiranda naujų regionų. Jei nepakeistume sistemos, tai finansavimo paskirstimas. E, pasikeistų ir santykis būtų 65 procentai, 35 procentai, tai tinkamai. Tačiau turime pasistengti, kad tos proporcijos skirstant finansavimą išliktų. Būtent to ir siekiame. Kalbu apie skaičius, kurie bus biudžete. Taip pat reikia vengti situacijos, kuomet būtų tokie, kurie gauna labai daug paramos ir e, sušluoja viską ir, ir tokių, kurie nieko negauna. Jei biudžetas, patvirtintas biudžetas bus toks pat, kalbu apie skaičius, tai reiškia, kad bus valstybė. Tokia situacija, kuomet kai kurios valstybės mokės daugiau, bus didžiosios įnašo mokėtojas, o kitos gaus mažiau. Juk kai kuriuose valstybėse, kalbant apie regionų vystimąsi, pastebime tam tikrų tendencijų. Pavyzdžiui, Ispanija. Ispanijos regionai yra sėkmės istorija. Kalbu apie konvergencinius regionus, kurie sėkmingai vystėsi ir tai turi kažkaip atsispindėti skaičiuose. O naujosiuose valstybėse narėse beveik visos šalių sostinės nebebus konvergenciniais regionais. Taigi viskas eina priekin. Tačiau mūsų svarbiausias tikslas - pasiekti pusiausvyros, skirstant finansavimą regionams visoje Europoje. Ir būtent todėl reikės kai viską subalansuoti, pakoreguoti atitinkamai. ir todėl tikriausiai prasminga e, įvesti pereinamųjų regionų savoką. Reikia užtikrinti reikalingų išteklių skirimą, kad atsigavimas galėtų vykti reikiamų tempų. Neturiu, negaliu pats stoti skaičių, nes pats jų neturiu noriu, kad jie greičiau būtų paskelbti, bet mes kalbame apie modelį, sistemą, kuria viskas bus paremta ir aš tikiuosi jūsų testinės paramos e, šioje srityje Graikija. Iš tikrųjų, yra problemų su lėšų įsisavinimu. Finansavimas skirtas privačiam verslui nėra įsisavinamas. tikriausiai dėl netikrumo e, atmosferos žmonės nėra linkę rizikuoti. Reikėtų susitikusių regionų, atskirų regionų atstovais ir išsamei pasikalbėti apie tai, kaip galima būtų sutvirtinti ekonomik, ekonominius pagrindus kiekviename regione. E, reikės kalbėti apie ilgalaikius ir trumpalaikius rezultatus ir poveikį. Tai būtina, nes kitaip viskas apsiribos tik žemės ūkių ir turizmo sektoriumi, kurie tarpu kiekvienas regionas turi savo stipriųjų vietų, e, branduolių ekonomika, taip pat novatoriški sprendimai, man atrodo, kad tai yra Graikijos išeitis. Pono Jungerio komentarai, na, jūs teisus ir tuo pat metu neteisus. Aš vengčiau komentuoti finansavimą, šimtaprocentinę finansavimą, nes aš tikiu nusavybės aspektų šioje srityje, nes kitaip gali susidaryti sudėtinga padėtis. Jeigu galima padidinti kofinansavimo dydį, kofinansavimo projektų skaičių, tai bus mažiau projektų, nes e, mažiau lėšų liks. Bet ne, ne, netgi šiandien Graikija galėtų mm, tikėtis projektų, pagal kuriuos finansavimas maksimaliai būtų 85 procentai. Toliau, pono Celerio pasisakymas. Kartais mūsų lūkesčiai ir kaip viskas atrodo praktikoje netitinka. Tačiau jeigu kalbame apie visapusišką gyvendinimą, šimtų procentų tai tai susijęs su politika taikoma. Kartais reikia daryti spaudimą ir siekti, kad viskas būtų, viskas vyktų mm, logiškai ir protingai. Tačiau reikia pasakyti, kad kartais, kalbant apie pasienio bendarbiavimą, pačios valstybės narės nėra juo iki galo patenkintos. Bet reikia siekti pažangos, kuri turėtų mm, būti užtikrinta laipsniškai. Moksliniai tyrimai. Svarbu, kad būtų, egzistuotų uh, ryšys tarp mūsų darbo srities bei novatoriškų sprendimų, taip pat e, programų vykdomo mokslinio tyrimų srityje. Kompetencijos yra vienintelis kriterijus, kompetencija pasirengimas yra vienintelis kriterijus, kuriuo remiantis e, skiriami, skiriamos lėšos e, mokslinio tyrimų projektams. Kalbant apie novatoriškus projektus, tai regionis matmo čia yra tikrai aktualus, ypač kalbant apie mažas vidutinės įmonės ir galimybės joms užsitikrinti geresnės patekimo ar produktų teikimo į rinką galimybės. Aš manau, kad tai susijęs su inovacijomis. Bet būtent todėl regioninė politika ateityje turėtų atsižvelgti į šį sektorių ir teikti jam paslaugas. Norėčiau atsakyti, užbaigdamas atsakyti dar kartą ponui Dremopolos ir pasakyti, kad aš visada pasisakau prieš struktūrinių fondų lėšo panaudojimą tam, kad pritaikytume kažkokias sankcijas. Bet žinau, kad e, griežtojo požiūrio šalininkai labai tvirtai laikosi savo pozicijos. Uh, Jeigu kalbame apie kažkokius rimtus sužeidimus, taip, tačiau jeigu kalbame apie tai, kad vyriausybė ir opozicija bendradarbiauja siekdamas rezultatų, tai viskas yra kitaip. O jeigu kai kurios valstybės nuolatos pažeidinėja komisijos patvirtintas taisyklės, tai Tai yra kitas dalykas, tačiau tai yra akademinių diskusijų tema. 150 km E, nuostata, man atrodo, kad ją reikės arba pakeisti, arba jos atsisakyti, kad būtų įmanoma siekti bendradarbiavimo Viduržėme jūros regione. Ačiū komisijos nariu ir visiems kolegoms už tai, kad dalyvavo diskusijose. Komisarė, tikimės pamatyti Jūs šią savaitę plenarinėme posėdyje. Tikimės, kad ateisite, nes numatytos e, didelės diskusijos, varstysime keletą pranešimų ir komitetas yra pasirengęs daryboms ir norime išreikšti viltį, kad jūsų pristatyti reglamentai pasirodys kiek įmanoma greičiau. Mes žinome, kad komisija taip pat dirba vadovaudamasi savo darbo taisyklėmis ir priimdamas sprendimus. Ačiū. Report, so e, Kolegos, netrukus varsysime pono Winklerio pranešimą, prašau neišsiskirstyti. Moving, agenda, have... Kolegos, perėmėme prie kito darbo, darbo tvarkės punkto ir turime pusvalandį dviems e, temams. Visų pirma, pono Vinklerio nuomonė dėl žaliosios knygos, dėl mokslinių tyrimų ir inovacijų e, programos. On, like giving... Norėčiau visų pirma suteikti žodį nuomonės autoriui. Kur jis? Herman, please. Danke, Frau. Prašau, Hermanai. Kolleginnen und Kollegen, wir haben es eben schon im Tagesordnungspunkt anklingen gehört, die Zukunft der Forschungsfinanzierung. Ačiū, pirmininkė, ponios ir ponai. Mes jau girdėjome apie mokslinių tyrimų ir vystimosi politikos ateitį. Tai yra ne tik pramonės politikos komiteto sritis, bet ir mūsų komiteto kompetencijos sritis. Sanglaudos fondų 5 procentai lėšų buvo skirti šiais ryčiai. Pradžioje, kaip prieš dešimtį metų, E, buvo padidinta iki 10 procentų, o dabar ta suma yra 20 procentų. Taigi verslumui, moksliniams tyrimams dabar skir, skiriama daugiau nei 80 milijardų eurų. Tai yra didesnis biudžetas nei septintosios pagrindų programos. Tačiau kalbame apie didžiulį regioną. Ir mūsų komitetas turi pamastyti apie tai, ko, kokiu rezultatu pageidautume iš pramonės politikos komiteto. Jie jau pritarė daugeliu į mūsų pasiūlytų minčių ir aš tikiuosi, kad jūs visi aktyviai dalyvausite šiuose diskusijose ir mes e, išsakysime e, konkrečių pasiūlymų plenarinėme posėdėje. Visų pirma, pristatysiu procedūrą. Žinote, jog kalbant apie nuomonės projektą, tai daug ardvės manevrams čia neturime. Aš patikėjau keletą pakeitimų savo vardu ir taip pat noriu pasakyti, kad mus spaudžia laikas. Ne dėl to, kad mes atsilikome, bet dėl, moks, dėl pramonės komiteto pasitvirtinto tvarkarašių. Rytoj, iki rytoj 18 valandos reikia pateikti pakeitimus, kaip žinote. Ir žinau, kad daugelis mm, susidomėję E, nagrinėjo šį pranešimą ir pasiūlė savo minčių. Aš noriu padėkoti visiems ir aš tikiuosi, kad mums pavyks savo pageidavimus išdėstyti tose pakeitimuose. Visų pirma, norėčiau, kad būtų aiškiai pasakyta, kad mokslinio tyrimų politika turi e, būti palaikoma ir finansuojama sanglaudos politikoje. Tai turi būti suformuoluota pirmoje gairėje mokslinio tyrimų poveikis regionams. Manau, kad e, negalime mažinti finansavimo inovacijoms, nes inovacijų sritis yra vienas svarbiausių regioninių prioritetų ir tai turi atsispindėti ateities biudžete. Ir šie prioritetai Netidėliotiniai prioritetai turi būti suformuoti taip, kad kiti prioritetai, pavyzdžiui, demografiniai pokyčiai, energijos naš, naudojimo našumas, ne, nes, nenukentėtų dėl to. Reikėtų pasižiūrėti, kokios lėšos ir kam bus skirtos finansuoti ateityje. Moksliniai tyrimai, jų siekis yra užtikrinti kompetencijų centrų kūrimą. Uh, inovacijų skatinimas regionų mastu taip pat turi būti svarbiu dalyku, nes regionų politika apsprendžia, ko galima pasiekti mokslinių tyrimų politikos projektais. Taip pat turime kalbėti apie atskirų regionų padėtį šioje srityje ir jų pažangą, kiek toli jie yra nuėję. Pavyzdžiui, čia noriu paminėti antrąją sanglaudos politikos gairę dėl mokslinių tyrimų ir inovacijų. Čia daug nepasiekta, reikėtų patobulinti padėtį. Toliau e, regionų kompetencijų kelimas, regionų gebėjimų didinimas. Čia reikėtų padirbėti. Turime pasiekti, kad ateityje daugiau įmonių dalyvautų mokslinių tyrimų ir vystimosi programuose Tai yra e, laiptai link kompetencijų centrų kur, sukūrimo. Reikia numatyti lėšas iš struktūrinių fondų šiam tikslui. Kai kurie regionai nustato savo prioritetus plačiau, plačiai interpretuodami mokslinius tyrimus ir, ir, ir mokslinio vystimosi programas. Uh, Turime užtikrinti, kad sanglaudos siekis būtų paremtas bendrais principais ir užtikrinti, kad skurdesni regionai turėtų galimybę pasivyti. Peržiūrėję mano e, pranešimo projektą, tai matysite, kad aš akcentuoju tai kaip svarbiausius prioritetus. Tai yra kalba apie tai, kad labai svarbu nurodyti, kaip technologinė pažanga gali pasitarnauti e, regionų specializacijai. Regionai ateityje turi įtraukti regioninio masto veikėjus. Reikėtų pritaikytų e, inovacijų strategijų regionuose, kurios atsižvelgtų į stiprasias vietas ir silpnumus. Reikia atlikti silpnųjų ir stipriųjų vietų analizę iš anksto reikia išsiaiškinti, kaip nau, naujas, nauji, naujų mokslinių tyrimų finansavimo, naujų mokslinių tyrimų programų finansavimas galėtų pasinartauti šiems tikslams. Turime ne apkarpytą biudžetą ir to negalime pamiršti. Trečias prioritetas. visą tai atsižvelgti tinkamai. Norime sukurti konkurencingus brandolius, kurie užtikrintų didesnį regionų konkurencingumą. Tačiau reikia nepamiršti ir tradicinių pramonės ryčių, amatų, turizmo. Visą tai turi atsispindėti sanglaudos politikoje ateityje. Komisija šiuo metu svarsto galimybę sukurti platformą ir vertinimo kriterijus. Manau, kad čia mes galėtumėme jai pagelbėti, pristatydami savo nuomonės ir mintis e, apie tai, kaip užtikrinti reikalingą, kad, kad pasiektume pagidaujamą kokybę, užtikrindami taip pat susijusių šalių mm, bendradarbiavimą ir koordinavimą. Dar vienas dalykas, mažas ir vidutinės įmonės, man ypač brangis rytis, kalbant apie jas. Uh, jų dalyvavimas pagrindų programoje dar tikrai mm, gali tobulėti. Visi dėl to sutarėme. Ne visos MVI e, sugeba investuoti į inovacijas, inovacijų sitį pasinaudodamos septintąją pagrindų programą ar kitomis prieinamomis programomis. Nežiūrinti tai, kad, kaip matome, šiandien yra daug inovatoriškai dirbančių mažų įmonių, kurios prisitaiko prie klientų poreikių ir reikia pasiekti, kad tokios įmonės būtų tinkamai integruotos, nes jos yra labai naudingos regionams ir sąnaudos politika galėtų daug nuveikti jų labui, pavyzdžiui, sumažindama reikalavimus pretenduoti į kai kurių programų finansavimą. Kalbant apie testinį mokymą bei įmonių dalyvavimą kitose programuose. Tai reiktų panagrinėti, manau, kad struktūriniai fondai galėtų pasitarnauti. Čia taip pat konsultavimo paslaugos mažoms ir vidutinėms įmonėms dar vienas sritis, kurios negalima pamiršti. Ir norėčiau perspėti dėl to, kad mokslinių tyrimų programos nereikėtų suplakti su septintaja pagrindų programa taip, nes dėl to nukentėtų kompetencijų centrai, nes jie tikrai svarbus yra verslininkams regione. Manau, kad sanglaudos politika turėtų užtikrinti, kad konsultavimo paslau, paslaugos būtų išplėstos. Regioniniai politikai skirtos lėšos gali būti panaudojamos ir tarp regioniniam bendradarbiavimui. Ir aš manau, kad teritorinis bendarbiavimas turėtų užtikrinti, kad mūsų partneriai būtų skatinami dalyvauti kompetencijų centrų kūrime ir tu, tu, toliau administracinės taisyklės. Norėčiau pasakyti, kad novatoriško finansa, novatoriškos finansavimo priemonės galiojimo pratesimas yra sveikintinas dalykas ir mes turėtumėme suintensyvinti pastangas. Reikia užtikrinti, kad taisyklės, kuriomis vadovaujantis nustatomas santykis tarp įvairių programų turėtų būti aiškiai patvirtintos ir, ir iš skirtingų fondų finansuojamos programos turėtų, projektai turėtų vieną kitą papildyti. Taip pat reikia siekti sinergijos tarp mokslinių tyrimų programų finansavimo ir regionų finansavimo. Bet koks taisyklių supaprastinimas visose finansavimo srityse yra būtų tik sveikintinas ir toliau reikia dirbti šioje srityje. Septintoji pagrindų programa, e, taip pat regioninio finansavimo decentralizavimas turėtų būti nagrinėjami drauge, nes tai būtų logiška. Tačiau kalbant apie dalyvavimo taisyklės, vienkartinės išmokas. Visus šiuos klausimus reglamentuojančios taisyklės turėtų būti suvienodintos, taip pat atitinkamai pakoreguot, tos pareguoti tvarkaraščiai, kalbu apie paraiškų teikimo taisyklės, jos turėtų būti tobulinamos, kad galutinis naudos gavėjas, kad, kad būtų palankios galutiniam naudos gavėjui. Tai, kolegos, laukiu diskusijų. Aš manau, kad mes galime užtikrinti, kad regioninės politikos matmo būtų aiškiai matomas šiuose diskusijose. Ačiū dabar perėsime prie šešėlinių pranešėjų. Quisiera felicitar en primer lugar al señor Winkler por su trabajo y por el excelente documento. Marija Irigo Perez. Noriu padėkoti komisarui. E, noriu padėkoti, atsiprašau, pranešėjai už puikų dokumentą. Ir tikrai galiu pritarti pranešėjui, kad labai svarbu yra užtikrinti geresnį regionės politikos e, derinimą, koordinavimą su mokslo tyrimų strategija. Ir taip pat labai svarbu, kad tas darbas būtų tinkamai koordinuojamas kad be abejo vietos regionų valdžia būtų labiau įtraukiama rengiant atitinkamus planus. Labai svarbu, kad prioritetai būtų nubrėžėme atsižvelgiant į kiekvieno regiono individualius poreikius. Uh, Toliau labai svarbu yra užtikrinti smulkaus vidutinio verslo vaidmenį e, mokslo tyrimų srityje, tai taip pat itin svarbu, kadangi tik tai tai galės sustiprinti inovacijas ir augimą. Labai svarbu vengti biurokratinės naušto, naštos augimo. E, toliau labai svarbu galvoti apie specifines inovacijų strategijas regionuose, ypač, pavyzdžiui, išmanėje specializaciją. Reikia galvoti apie mokslo tyrimų e, sanglaudos e, region ir struktūrinių fondų panaudojimą taip pačioje srityje. Ir labai svarbu plėtoti tarptautinį bendarbiavimą tarp nacionalinių uh, finansavimo agentūrų ir ES e, finansinių fondų, kad Europos mokslo tyrimo ir inovacijų pajėgumai auktų. Labai svarbu taip pat galvoti ir apie urbanistinius elementus, e, miestų plėtrą e, ir tvarumą, tvarų augimą vengiant papildomo energijos suvartojimo augimo ir taip toliau. Noriu padėkoti pranešėjai už um, puikų darbą ir galiu paskelbti, kad mes teiksime pakeitimų. Mener. Ačiū pirmininkė, sveikinu pranešėją parengus puikų dokumentą, kuriame puikiai atsižvelgiama į visą sinergiją tarp mokslo tyrimų ir regionų plėtros. Galiu tam pritarti. Bet norėčiau išsakyti ir keletą pastabų. Uh, Kaip šešėlinė pranešė tik ką sakė, mums reikia geriau derinti mokslo tyrimų pagrindų programas ir struktūrinių fondų panaudojimą. Bet lygiai taip pat reikia atsižvelgti ir į, skirtų, į tai, kas yra iš pagrindų programų finansuojama ir koks yra skirtumas. Aišku, finansuojama yra svarbiausia pagrindiniai mokslo tyrimai. O per struktūrinius fondus galima galvoti apie e, novatoriškų, pragmatiškų mokslo tyrimų finansavimą. Tai yra 95 procentai visų mokslo tyrimų ES, taigi tai yra labai svarbi dalis. Ir labai svarbu yra finansuoti tokius mokslo tyrimus, kurie užtikrintų inovacijų kūrimą, ypač e, tokių inovacijų, kurios tarnautų smulkiam ir vidutiniam verslui, tokiu būdu sukuriant daugiau darbo vietų ir užtikrinant didesnį konkurencingumą. Reikia geresnio bendradarbiavimo bendradarbiavimo su vietos verslu. Čia turiu patirties. Dažnai netrūksta susidomėjimo iš verslo pusės ir kuomet jau e, verslas pradeda dalyvauti projekte, taip pat ir akademinė pusė turi prisidėti prie bendro darbo ir savo komentarais ir pagalba. Ir čia aš manau, kad tikrai reikia dar daug padirbėti. Mes turime galvoti apie inovacijų rinką. Čia Europa labai smarkiai atsilieka nuo JAV. Tad turime dar pasistumėti į priekį ir teiksime pakeitimą. Ir žaliųjų vardu Žampol Besi. Ačiū pirmininkė. Pana Vinkler nuomonės projektas yra puikus, bet mes norėtumėm jį praturtinti, galvojant apie mokslo tyrimo ir inovacijų tikslus, jų apibrėžimą. Reikia visų pirma, jeigu nori kažko pasiekti, reikia žinoti, ko sieki, taigi reikia tikslus aiškiai apibrėžti mokslo tyrimai ir inovacijos turi tapti galimybę mūsų regionams aukti ir e, plėtotis. Taigi mokslo tyrimai ir inovacijos turi būti orientuoti į aktualesnį, aiškiau apibrieštą turinį. Konkrečiai galvočiau apie iškes gairias kad būtų siema mokslo tyrimai su tvariu augimu, tvaria plėtra. Taigi pagalba turi būti orientuota tą linkme, kad visose šakose mūsų veikla būtų būtent taip konvertuota, perorientuota šią linkmę. Mums reikia būtent tokių aiškių gairių ir Tuo tikslu teiksime pakeitimą, kad būtų aiškiai suformuota aktualesnė šios ryties kryptis, um, vertinant iš regionų požiūrio taško. Ačiū. Dabar kiti kolegos. Francesco De Angelis. Grazie. Condivido eh, la relazione del collega Winkler in modo particolare pritariu Vinkler mintims nuomonėje, ypač, kad reikia sutelkti dėmesį į mokslo tyrimus ir inovacijas. Reikia e, ypatingą dėmesį skirti regioninės kompetencijos puikiems pavyzdžiams. Čia aš gal prioritetus tam tikrus išskirčiau. Visų pirma, manyčiau, reikėtų aiškaus nuoseklumo tarp 2020 metų strategijos tikslų ir mokslo tyrimų ir inovacijų e, programų tikslų. Reikia užtikrinti desnį nuoseklumą didesnę darną taip pat tarp atitinkamų pagrindų programų tikslų. Reikia supaprastinti taisyklės smulkiam ir vidutiniam verslui, kad būtų paprasčiau dirbti, kad nebūtų viskas labai suskaldyta. Toliau biurokratija labai svarbus momentas. Elektroninį parašą čia minėčiau. Toliau pažangiosios praktikos klaida viešųjų pirkimų srityje taip pat labai svarbi. Ačiū. Madam Smolkova, please. Ačiū, ponia Smolkova. Ďakujem pekne za slovo, veľmi krátko vzhľadom na čas, ktorý máme k dispozícii. V predchádzajúcej výmene názorov s, pani, s pánom komisárom. Ačiū, pirmininkė. diskusijų su komisaru metu girdėjome, jog daug parlamentarų kalbėjo apie mokslo tyrimų ir inovacijų svarbą regionų plėtrai. Aš visiškai remiu tokią poziciją. Ir tai tik norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į penktą punktą. Tai yra mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimas mokslo tyrimuose, inovacijose. Reikia užtikrinti, kad smulkus ir vidutinis verslas būtų labai įtrauktas pra, į praktinį darbą įgyvendinant mokslo tyrimų ir inovacijų rezultatus. Toliau antrame punkte kalbama apie prioritetus, kurie turėtų būti privalomi regionams. Taip, Europos 2020 metams strategijoje kalbama apie 3 procentų nuo BVP tikslą. Aš manau, kad to turi būti tvirtai laikomas ir tai turi būti akcentuojama kaip pagrindinė prievalė. Pasvaninis oroj een, goed, uh, een goede opinie voor uh, van de collega. En... Labai ačiū. Mes uh, uh, teigiamai užfiksavome kolegos teigiamą nuomonę. Tačiau EPP kyla tam tikrų klausimų dėl strateginio požiūrio, pagrindų programos būtent dėl sąlyčio taškų. Ir kyla klausimas, ką būtų galima padaryti e, geriau e, struktūrizuojant infrastruktūros projektus, e, 90 procentų iš 45 milijardų E, skiriama valstybėms narims ir tai visiškai nesusijęs su solidarumu ar sanglauda. E, svarbiausias dalykas yra kompetencija. Noriu pasakyti, jog svarbu mums e, atsižvelgti į šios aspektus rengiant nuomonę Ir taip pat tai turi atsispindėti Garygos pranešime. Reikia. Ir negalima galvoti, kad visas problemas bus galima išspręsti skiriant nepaprastai daug lėšų. Reikia nepamiršti geografinės pusiausvėros ir e, turime pagalvoti, kaip reikia ateitie užtikrinti geresnį koordinavimą, veiksmų derinimą tarp valstybių. Ir kaip koordinuoti veiksmus. E, nepamirškime, kad egzistuoja žinių. Regionai, kurie e, atsirado įgyvendinant septintąją pagrindų programą, egzistuoja, turi būti tam tikras ryšys su pagrindų programa. Manau, kad reikia išlaikyti ir specializaciją. Reikia pasakyti, kad nuomonė yra labai gera. Pateikiau pakeitimus įtvės komitete ir pateiksiu čia. Dėkui dabar panas Lasek. Dėkoju, pirmininkė. Visi šie dokumentai labai e, gerai yra atspindi mūsų nuomonė. E, kompetencijos centrai tarptautiniai branduoliai. Aš nebegrįšiu prie to, ką sakė nuomonės panešėjas. Mes turime derinti savo išteklius veiksmingai. Uh, Dar vienas e, dalykas e, - mažos ir vidutinės įmonės, jų įstraukimas į mokslinius tyrimus, e, mokslinius darbus ir inovacijas. Aš manau, kad pirmasis, penktas ir šeštasis punktai turėtų būti apjungti. Norint užsitikrinti veiksmingumą, reikia įgyvendinti regioninio bendradarbiavimo programas ir nustatyti labai aiškius prioritetus Tokiu būdu bendrovės e, sieks gauti finansavimą. Aš taip pat e, kryžminio finansavimo idėją remiu. Dabar ponas Lugan. Dėkui, pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasidžiaugti pranešimu, kurio labai trūko. E, Iš tikrųjų reikia mums kalbėti apie vystimąsi sanglaudos politikos kontekste. Ekonomikos augimas gali būti užtikrintas plečiant rinkas arba per mokslinius tyrimus, vystimas ir inovacijas. Nekalbame e, šiuo metu apie rinkų plėtrą. Man atrodo, dabar Europos e, rinkose rinkos yra, ir jų galimybės gana ribotos. Taigi moksliniai tyrimai ir inovacijos turėtų būti mūsų ateities kelias, e, kuriuo siekiama paskatinti augimą Europos Sąjungoje. Todėl reikia įtraukti šį aspektą į sanglaudos politiką. Dabar e, matome, kad regionų padėtis yra labai nevienoda. Reikėtų ir tam tikrų naujovių. Kai kurios vyriausybės dabar nelabai gerai suvokia, kokiu turėtų imtis konkrečių veiksmų tam, kad paskatintų mokslinius tyrimus, inovacijas savo šalyje. Pavyzdžiui, galbūt reikėtų fiskalinių priemonių, informacijos kampanijų ar kitų e, priemonių, kurios e, aktyviai leistų siekti mano minėto tikslo. Mes, Europos parlamentas arba Europos komisiją, taip pat galbūt galėtume padaryti ką nors, kad paskatintume vyriausybės veikti ir rastume tinkamą teisėkuros e, priemonę, kuri skatintų valstybės ir bendrovės investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Mes e, jau apie tai kalbėjome ir turime nepamiršti šio dalyko. Turime aiškiai apibrėžti tai, kas yra inovacijos. Šiuo metu nežinome, ar e, inovacijos apima pradinės išlaidas e, tam tikros veiklos ar ne egzistuoja problemų e, dėl apibrėžimo, nes jį interpretuoja valstybės narės skirtingai. Dėl to reikėtų pasiaiškinti, ką tai reiškia tiek parlamente, tiek Europos e, komisijoje. Ar norėtumėte sureaguoti? Kaip supratau, buvo jums, ponė Vinklerė, adresuotas vienas klausimas. Dėkoju, ponės ir ponai. Pirmiausia, norėčiau visiems padėkoti už pareikštą nuomonę ir pasiūlymus. E, pasižymėjau viską, ką sakėte ir tai atsispindės, aišku, ir pakeitimuose kai kuriuose, o mes paskui galėsime uh, E, apjungti juos, kad parengtume aiškį Europos parlamento poziciją. Porą pasisebėjimų susijusių su pateiktais klausimais. Pirmiausia, pasakysiu, kad visi, kurie kalbėjo, sakė, jog svarbu pabrėžti mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimo klausimą. Uh, E, tai susijęs su tvarumu ir tai yra susijęs su atskirais mano rengiamo pranešimo punktais. Mes turime derinti prioritetus, mes turime užtikrinti 3 procentų lygmenį. Tai yra labai toli siekiantis tikslas, bet mes tik tai padėdami regionams užsitikrinsime šį skaičių. Turime padėti regionams užsitikrinti 3 procentų lygmenį. Tai e, ir turėtų būti būtina ilgainiui, jeigu norėsime e, užsitikrinti tvarumą. Dėkui už diskusijas. E, labai mažai laiko turime pakeitimams. Tai terminas yra rytoj 6 valanda vakaro, o kitas Jano Olbricht pranešimas e, Sąjungos metiniam biudžetui taikomas finansinės taisyklės. Balsuosime dėl šio klausimo šiandien po pietų. Norėčiau Janui suteikti dabar galimybę e, pasakyti keletą žodžių apie tai, ką jis galvoja. Dėkuoju. Norėčiau tik tai pristatyti Jums savo nuomonę pasakysiu, kad e, kalbama apie teisėkuros reglamentą, kuris rengiamas biudžeto kontrolės komitete. Pranešėja turi parengti pranešimą ir taip pat atsižvelgti į komisijos pasiūlymo pasiūlymų pateiktus pakeitimus. Egzistuoja oficialus dokumentas, e, reglamento projektas, kurį pateikė komisija. Tačiau vėliau atsirado pakoreguotos versijos ir turime taip pat tarybos poziciją. Žinome ir pranešėjos poziciją. Turėjau galimybių E, dirbti darbo grupėje dėl finansinio reglamento ir žinau, kad pranešėjos pozicija kinta. Aš siūlau tokią strategiją. Parengti pakeitimų sąrašą pirminiam tekstui ir taip pat dirbti kartu su pranešėja, prašyti kad būtų įtraukti pakeitimai, kuriuos patvirtins mūsų komitetas, į, įtraukti juos į savo pranešimą. Jeigu ne, dėl pakeitimų bus balsuojama kaip dėl alternatyvos pranešėjos pakeitimams. Ir kaip jūs labai gerai žinote, tendencija pagrindinėme komitete yra e, patvirtinti pranešėjo pakeitimus E, e, rengdamas nuomonę mūsų komitetui, aš pirmiausiai galvojau apie dvi pastraipas. Pirmu, viena iš jų yra susijusi su uh, e, leist uh, toleruotina paklaidos uh, rizika. Uh, Ir reikia čia pasitelkti auditorumų išvadą šiuo klausimu dėl toleruotinos klaidų rizikos, toleruotino klaidų lygio. Tai yra gana sudėtingas dalykas, vyksta diskusija šiuo klausimu tarp biudžeto kontrolės komiteto ir auditorumų, kol kas sutarimo nepasiekta. Todėl komisija siūlo kitą išeitį būtent e, vartoti terminą e, toleruojamas e, taisyklių laikymosi lygmuo, kuris apimtų ir toleruotiną klaidų lygį. Tai susiję ne tik tai su apibrėžimais, bet ir su pasiekmėmis vertinant, kaip veiksmingai yra gyventinama sanglaudos politika. Jeigu sanglaudos, dėl sanglaudos politikos auditorumai rūmai E, galiausiai pasisako apie toleruojamą rizikos lygmenį ir kyla klausimas, koks yra toleruojamas tas lygis ir koks ne. Savo mm, nuomonėje aš apie atitinkamą pastraipą kalbu ir kitas dalykas yra 56-oji, 56 e, straipsnis reglamento projekte susijęs su valdymu Mano pasiūlymas yra perfrazuoti visą pastraipą, nes jau nuo pradžių ji yra neaiški, ir atspindėti pasiskirstimą pareigomis ir kompetencijomis tarp komisijos valstybių narių toliau, toliau tarp akredituotosios institucijos, kurią apibrėž valstybė narė, ir akredit konsultavimo institucijos, kurią šiandien vadiname e, valdymo institucija. Taigi reikia labai aiškiai atskirti e, pareigas tarp komisijos, valstybės narės, akreditavimo institucijos ir akredituotosios institucijos ir nustatyti ryšį tarp jų taip pat e, veikimo sritį, pareigas išaiškinti kaip galima geriau ir Tokiu būdu tai bus labai naudinga priemonė įgyvendinant sanglaudos politiką. Vyksta diskusija ir dėl kito klausimo, būtent patikinimo deklaracijos. Dėl dviejų elementų pirmiausia diskutuojama. Pirmasis yra valdymo e, deklaracija, kurią rengia akredituotosios institucijos, kitaip tariant, e, valdymo institucijos – ir tęsiasi politinės diskusijos dėl nacionalinių deklaracijų, patikinimo deklaracijų. Ir valstybės narės e, nesilaiko vieningos nuomonės, taip pat ir parlamente. Jos nėra, todėl aš netiek daug dėmesio skiriau nacionalinėms deklaracijoms, o pranešėjas savo pranešime e, siūlo pokyčius būtinus ateičiai, bet ne išeiti šiandienai. Vieno elemento nėra mano nuomonėje. Aš neminiu toleruotino klaidų lygio, netoleruotinos klaidų rizikos. Pranešė pasiūlys atitinkamą pakeitimą, o komisija šiuo klausimu nieko nepasiūlė, taip pat ir taryba pranešėja e, numato siūlyti 2 procentus kaip toleruotiną klaidų lygį. Mano kaip regionų komiteto nuomonė yra ta, kad mes neturėtume taip pat elgtis kaip audito rūmai, nes jie turi savo priemonės ir jie viską apibrėžia labai griežtai. Jeigu tai bus padaryta, griežtumas neatspindės sanglaudos politikos sudėtingumo. Jeigu bus įvesti tie 2 procentai kaip toleruotinas klaidų lygis, tai klausimas, kokios bus e, numatytos parlamento sankcijos ateityje. Ar tai reiškia, kad nebus komisijai, patvirtina komisijos išlaidų, išlaidų vykdymas užduotis yra nepaprastai sudėtinga. Todėl savo nuomonė aš nenurodau tokios skaičiaus kaip 2 procentai. E, mūsų komiteto nariai pateikė pakeitimų nuomoniai, kai kuriuos aš priemiau be jokių problemų, e, kai kurie pakeitimai buvo susijęs su struktūra, komiteto nariai taip pat ir siejo savo pasiūlymus su kitais e, punktais aš kai kur siūlau visiškai e, restruktūrizuoti, pakeisti straipsnių formuluotę, dėl to atsirado tam tikrų nesusipratimų. Siūlau renkti du kompromisinius pakeitimus, jeigu sutarsime dėl turinio ir labai tikiuosi, kad šiandieną, kai balsuosime dėl nuomonės, į ją atsižvelgs ir pranešėja ir įtrauks ją į savo tekstą e, biudžeto kontrolės komiteto komitetas balsuos po mūsų, bet aš nesu labai optimistiškai nusteikęs dėl e, to, kiek bus atsižvelgta į nuomonę teikiančio komiteto valią. Bet bent jau tikėkime, kad jeigu balsuosime šiandien dėl šio pranešimo, tai bus atsižvelgta kažkiek kitai. Pirmiausia, šešėliniai dabar pranešėjai ir socialistų atstovas. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Olbricht, um, erstmal mein Dank. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, ponia Olbrichtai, visų pirma, noriu padėkoti už parengtą nuomonę. Turiu net keletą pakeitimų. Pono Albrechto dokumentui. Ne todėl, kad aš nepasitikiu jo pasiūlytų požiūrių, bet todėl, kad aš esu socialdemokratų koordinatorius biudžeto komitete ir mano padėtis yra sudėtinga. Aš noriu pristatyti mūsų poziciją biudžeto komitete ir noriu jos laikytis ir nenoriu pristatyti kitokią poziciją šiame komitete. Būtent todėl aš pateikiau, parengiau kompromisų pasiūlymų Ir taip pat norėčiau paaiškinti, kodėl mano pozicija yra šiek tiek kitokia nei pono Albrechto. Visų pirma, egzistuoja požiūris, jog toleruotinos klaidos egzistuoja toleruotinų klaidų samprata ir dėl to parlamente iškilo prieštaravimų, nes Paklausykite, kokią žinę mes siunčiame žmonėms, kad parlamentas nėra pasirengęs e, imtis klaidų ir netitikimų klausimų regioninių reikalų komitete. Jok esą mes esame linkę toleruoti trūkumus biudžete. <coughs> tai, neteisi, tai neteisinga ir tai nėra primtina. reikia užtikrinti, kad regionų politikos klausimai biudžete būtų labai rimtai aptarti. Juk kalbant apie klaidas įgyvendinant biudžetą. Būtent regionai, regionų lygmenių padaroma daugiausia klaidų. Tai susiję, aišku, su valstybių narių veikla, taip pat su tuo, kad taisyklės yra labai sudėtingos, su tuo, kaip valstybės narės. E, įgyvendina biudžetą, kaip panaudoja lėšas, tai taikytina mano šaliai taip pat. Kartais valstybės aplai, gana aplaidžiai elgesi su es lėšomis ir būtent todėl, atsirad, būtent todėl toleruotinų klaidų samprata yra pavojinga. Šiuo tuo klausimu auditorumai turėtų pareikšti, kad turi būti kažkokios ribos, kalbant apie išlaidas ir apie tai, apie kontrolės sistemą turėtų aiškiau pasisakyti, juk nėra prasmės 5000 eurų skirti kontrolės sistemai tam, kad e, sutaupytume 50 eurų. Ir šiuo klausimu auditorumai yra parengę darbinį dokumentą ir bando ten nubrėžti skiriamąją ribą tarp e, kontrolės sistemos kaštų ir, ir rezultatų, apčiopim rezultatų, kur, kuriais pasiekiama kurių pasiekė ta kontrolės sistema. Ponas Olbrichtas mini 2 procentus. Šį, e, šią ribą nustatė audito rūmai. Jie teisingai sako, kad žmonės daro klaidų ir reikia susitaikyti su tam tikrų klaidų kiekio egzistavimu. Tačiau tam tikras klaidų skaičius yra tiesiog leidžiamas, tam tikrą klaidų skaičių toleruoja ir, ir patys auditorumai. Kai kalbame apie toleruotiną klaidų dydį ir kaip jį apibrėžia komisija, jis negali viršyti 2 procentų, netgi atšvelgiant į atskirus sektorius. Nemanau, kad mes ko nors laimėsime, jeigu palaikysime komisijos požiūrį. Nes nenorime, kad tas kad ta riba būtų padidinta. Nenorime, kad auditorumai savo sausio mėnesio ataskaitoje pareikštų, kad klaidų lygis yra didesnis arba kad komisija konstatuotų, kad klai, padaryta klai, klai, daugiau klaidų, nei mes esame nustatę ribinį dydį. Taigi nemanau, kad jei laikysimės komisijos pasiūlymo dėl toleruotino klaidų dydžio, kad tai bus geras dalykas, nes taip klaidų lygis bus dar didesnis. Na, žmonės daro klaidų, tačiau žmonių padarytų klaidų skaičių reikia sumažinti iki minimumo. Mes pageidautumėme, kad biudžetas būtų gyventinamas be klaidų. Būtent todėl mūsų nuomonė toleruotinų klaidų savoka turėtų būti atidėta į šoną. Mes turėtumėme kalbėti tik apie klaidų tikimybę įgyvendinant ES biudžetą ir viskas. Tokia yra mano kaip biudžeto kontrolės komiteto nario nuomonė. Ir būtent todėl, būtent todėl aš kiek kritikuoju pono Olbrichto pristatytą požiūrį. Kitas dalykas susijęs su nacionalinėmis e, išlaidų biudžeto gyventinimo deklaracijomis. Mes kalbame apie naują biudžeto gyvendinimo tvarką, jeigu yra jeigu atsiranda valstybių narių pasirašomos lėšų panaudojimo, biudžeto įgyvendimo deklaracijos, jos turi būti pasirašomos politiniu lygmeniu. Tikriausiai jas turėtų pasirašyti nacionaliniai audito, nacionalinės audito institucijos. Mes norime išsiaiškinti, kokie kontrolės e, lygmenys yra nereikalingi, pertekliniai. Jeigu valstybė konstatuoja, jeigu vyriausybė konstatuoja, kad biudžetas įgyventinas tinkamai ir jeigu audito institucija, nacionalinė audito institucija tą patvirtina, tai galime daryti išvadą, kad, kad situacija yra tenkinanti ir komisija galėtų ir nebe atlikinėti papildomų testų, papildomos kontrolės, nes tai būtų biurokratinis ligmuo. Tačiau negalime leisti, kad tokius pat, patikinimus, pareiškimus pasirašinėtų vidurinio rango e, pareigūnai, klerkai. Pone Gressler, dirbantį ir biudžeto komitete ir biudžeto kontrolės komitete mano, kad pasirašymas turėtų vykti ministerijos lygmenį. Man atrodo, kad tai yra teisingas siūlymas. Ir būtent tokį e, sprendimą aš siūlau savo pakeitime. Ačiū, ponia man. Ačiū, pirmininkė. Noriu savo frakcijos vardu pasveikinti pona Olbrichtą, kuris puikiai padirbėjo. Mes tikrai esame patenkinti jūsų pasiūlymais. Ir noriu aptarti tik tai du dalykus, kurie, kurie, kuriais mūsų frakcija nori išdėstyti savo nuomonę. Visų pirma, akredituojanti institucija. Kaip ji keičia, koreguoja dabartinę administracinę naštą. Nemanau, kad jūs norite padidinti administracinę naštą valstybėse narėse. Pakeitimai pateikti atskleidžia, kad tokia institucijai tektų labai aiški kontrolės įgyvendinimo užduotis, nes ji tiesiog išplėstų audituojamų sričių kiekį, pavyzdžiui, Suomijoje Mes įvertiname, kad dėl to dėl jos atsiradimo prireiktų papildomos kontrolės ir audito. Kitas dalykas. Šiame reglamente, kaip aptarant kai kurios politikos sektorius, patikti labai išsamus, detalus Mm, aprašinėjimai. Ar, ar dėl to šis dokumentas netaps sudėtingai gyvendinamu ateityje? Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Jei ne, tuomet įsuteikiu žodį Janui. Thank you. Thank you for the remarks and I, uh, I would like to... Uh... Labai ačiū. Ačiū už išsakytas pastabas. Dabar aš pabandysiu paaiškinti. Uh, tikrai sutinku, kad nacionalinės uh, sąskaitų patikimumo deklaracijas turi pasirašyti kažkas tai ministerinių lygių. Tai yra aišku. Bet tik tai klausimas, ar valstybės narės patvirtinsis nacionalinės sąskaitų patikimumo deklaracijas. Dėl um, valdymo deklaracijų jas siūloma tiesiogiai sieti su akredituotomis institucijomis. Tai, ką mes dabar šiandien vadiname uh, valdančiamis institucijomis ir sutinku tikrai, kad nereikia daugiau administracijos, nes turime dabar jau tas valdančias struktūros, kurios gali būti, pažiūrėjau, viena valdyti kelias programas, tokia gali būti struktūra. Tačiau reikia tokių vadybinių pokėčių, kad šiandien akreditavimą, pažiūrėjau, daro komisija ir tai yra pakankamai sudėtingas procesas. Tad naujas elementas būtų toks, kad akreditavimas būtų mm, nacionaliniu lygmeniu, akredituojančioji institucija tą darytų. E, bet turėtumėm tokį patį valdančių e, institucijų skaičių kaip e, šiandien. Tai klausimas, aš nežinau, ar um, ta valdanti institucija ar akredituojanti institucija galėtų būti nauja. Uh, galbūt viena iš esančių institucijų galbūt būtų būtent suteiktas, suteikta tokia funkcija ir um, ta akredituojanti institucija būtų atsakinga už akredituotų institucijų darbą. Uh, kreditavimas būtų valstybių narių lygmenių daromas. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas - valdymo deklaracija, kuri būtų rengiama akredituotų institucijų. Dabar yra siūloma, kad jau būtų pradėta renkti nuo kitų e, metų kovo. Tai dabar klausimas, ar visi tie nauji pakeitimai, tie nauji elementai su, trumpintų biudžeto įvykdymo patvirtimo procedūrą? Atsakymas tikriausiai ne. Galbūt vienu mėnesiu, bet gaila, bet neįmanoma padaryti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros kitais metais po tų metų, kai buvo įvyktas biudžetas. Dabar yra 2010 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas daromas 2012 metais. Ir tikrai tie nauji elementai neleis tiek sutrumpinti tos procedūros, kad e, persikeltų į ankstesnius metus, nes ir auditorumų patikrinimas turi būti ir taip toliau, ir taip toliau. Tačiau tie elementai, tie pasikeitimai valstybėse narėse turi e, aiškiai suteikti didesnį atsakomybės elementą akredituojančiai, akredituotoms institucijoms. Tačiau, aišku, tai neįsprendžia nacionalinių sąskaitų patikimumo patvirtinimo deklaracijų klaus, klausimo. Tai yra tų deklaracijų, kurias turėtų pasirašyti kažkas, tai ministerijoje, ministras galbūt, e, ministerijos lygmenių kažkas turi tai padaryti. Tačiau tai niekas pats kaip valdančios deklaracijos. Kol kas dar dėl to nėra nuspręsta. So no more... Ačiū. Jei daugiau pastabų nėra, tai noriu priminti, kad šiandien po piet mes e, kolegos balsuosime ir dėl šio pranešimo, ir tuo e, ryto posėdį e, baigėme, o dabar norėčiau paprašyti koordinatorių pasilikti. Visų kitų kolegų prašyčiau, kaip galima greičiau išeiti iš salės, kad galėtumėm, kaip galima greičiau pradėti koordinatorių posėdį, kadangi labai vėluojame. Bye -bye.